Norėčiau paprašyti spaudos ir fotografų paprašyti išeiti iš salės. Mes pradėsime posėdį. Klausimus pradėsime, todėl visus spaudos atstovus bei fotografus paprašysiu išeiti iš salės, kad galėtumėm pradėti dirbti. Labai jums ačiū. Brangus kolegos, visiems linkiu gero popiečio. Poniai Jėlevai taip pat linkiu e, gero popiečio, sveika atvykusi į Europos parlamentą. Žinome, koks yra mūsų susitikimo tikslas, tikslas klausimų tikslas. E, jų tikslas yra įvertinti ponę Jėlevą, e, kaip ji tinkanti tarptautinio bendradarbiavimo humanitarnės pagalbos ir krizių valdymo komisarės vaidmeniui, kurį jai paskyrė e, komisijos e, vadovas Baroso. Norėčiau priminti, kad atsižvelgiant į 17 reglamento straipsnį, parlamentas vertina komisarą pagal bendras, bendrasias jo kompetencijas, nepriklausomybę savarankišką ir taip pat e, vertina jo gebėjimus bendrauti Taip pat norėčiau priminti, kad prieš klausimus komisarė atsakė raštu į parengiamą į klausimyną. Atsakymai į klausimus raštu buvo išdalyti ir yra visiems jums išdalintuose dokumentų rinkiniuose. Prieš pradedant darbus norėčiau priminti trumpai, kaip vyksta klausimai. Pradedame nuo to, kad e, padaromas politinių frakcijų e, pareiškimas E, tarptautinio bendradarbiavimo ir krizių valdymo prioritetai turi pirmenybę. Tuomet būna padaroma įžanga, tai įžanga neilgesnė negu 10 minučių. Toliau 2 valandos 45 minutės skiriamos klausimams. Kiekviena politinė frakcija yra atstovaujama. E, vyksta 3,5 e, minutės kiekvienam klausimui maždaug e, pingpongo principų klausimai ir atsakymai. 30, 45 e, sekundės e, klausimui likęs E, laikas atsakymui ir 30 sekundžių dar papildomam klausimui, jeigu tokių būtų. Kuo trumpesni klausimai, tuo daugiau laiko e, komisarė turės atsakyti ir tuo daugiau laiko turės atsakyti į papildomus klausimus. Tie klausimai, papildomi klausimai turi būti susijęs su atsakymais, kuriuos pateikia komisarė, e, jie neturi būti susijęs su kitomis temomis. Kaip pirmininkė, aš pasilieku savo teisę neleisti užduoti tokių klausimų, kurie neatitiktų šių kriterijų. Taigi e, bus spontaniški pasisakymai, e, koordinatų autoriai sakė, kad tai yra mūsų komiteto prioritetas parlamentarai klausimams turės 15-20 sekundžių, o e, komisarę raginčiau atsakyti į tuos klausimus labai trumpai. Norėčiau priminti, kad e, prioritetas bus suteikiamas vystimo komiteto tikriesiems ir pakaitiniams nariams. Taip pat paprašysiu paskirtosios komisarės e, kai kuriuos klausimus į kuriuos nebuvo patankinamai komisarės arba išsamei atsakyta. E, ir kurie bus nurodyti frakcijų atstovų, atsakyti papildomai. Taip pat e, aplinkosaugos bei užsienio reikalų komitetus raginame dalyvauti šiuose klausimuose. Klausimų pabaigoje norėčiau e, ponę Jelevą paraginti padaryti gar, e, galutinį pareiškimą, jei to pageidauja. Visomis kalbomis bus verčiamimos diskusijos, visi pasisakantieji gali naudoti savo gimtają kalbą. E, Prašau atsižvelgti, kad mums reikalingas vertimas, todėl labai prašau visų kalbėti ne per greitai ir kuo ryšliau. Norėčiau pasakyti, kad e, galima debatus sekti parlamento, parlamento tinklalapyje tiesiogiai ir visas tas įrašas taip pat bus galima rasti vėliau toje pači, tam, tame pačiame tinklalapyje. Įrašas atsiras labai greitai, artimiausių metų. Na ir dabar pradedame politinių grupių klausimus. Ponas Filip Kačmarek iš APP žodis jums. Prašau padaryti pradinį pareiškimą. Merci beaucoup. Labai ačiū. Słuchawek, bo będę mówił e, po polsku. Aš skirsiu penkias, jums, penkias sekundės jums užsidėti ausinės, nes kalbėsiu lenkų kalba. Gerbiama kandidatai į komisijos narius, parlamentarai, ponios ir ponai. Lisabono sutartyje yra kalbama apie humanitarinę pagalbą. Pirmą kartą jį vardijama kaip išorės politikos sritis. Pirmą kartą istorijoje ES turės komisijos narį atsakingą už humanitarnę pagalbą. Šis mandatas yra akivaizdus ženklas, kad ES labai rimtai vertina humanitarnę pagalbą. ir nori sustiprinti savo vaidmenį toje srityje. Aš manau, kad tai yra žingsnis teisinga kryptimi. Mes džiaugiamės, kad paskirtoji komisijos narė atliks tam tikrą vaidmenį šio požiūriu. Europos Sąjunga turėtų labiau akcentuoti koordinavimą, sanglaudą ir savo veiksmų papildomumą. Be to, Ji turi siekti e, sprendimų vis sunkesniems iššūkiams susijusiems su e, dabartinė padėtimi, kaip matėme praėjusiais metais. Vienas tokių iššūkių yra neutralus ir veiksmingas humanitarnės pagalbos suteikimas. Realybė nėra labai optimistiška. A, Baigėsi jūsų laikas, ponui Bemin žodis. Pone Jeleva, sveikinu atvykusi mūsų posėdį. Ir jums ir mums iškyla didžiulė organizacinė betvarkė. Matome, kad e, portfeliai e, dėl pagalbos besišiniam šalims yra paskirstyti keletai komisarų. Poniai Ashton, ponui P. Balks, kuris bus atsakingas už vysmosi fondus, o jums e, lieka E, humanitarnės pagalbos klausimai. Tai bus veiksmai orientuoti į besivysančią šalis. Trys kabinetai tuo rūpinsis. Ir tai yra puikiausias receptas vidaus konfliktui ir nuoseklumo stokai. Vietoj to, kad būtų siekiama sumažinti skurdą, ponas Barosas tengiasi toliau suskaldyti galės. Europos e, rekonstrukcijos ir plėtros parama ir humanitarinė pagalba turi būti suderinti, visą tai turi būti numatyta ES biudžete, tačiau panas Baroso tai ignoruoja. Aš nesitikiu, kad jūs suderinsite, tą, kad jūs išspręsite tą chaosą, bet kaip jūs užtikrinsite, kad humanitarinė pagalba bus e, nešališka ir efektyvi, kaip jūs užtikrinsite humanitarinės pagalbos glaudų susijimą su tolesniais tų valstybių pokyčiais. Bet gal, ponė Jėleva, prieš pradant šią diskusiją galėtumėt mums paaiškinti, kodėl priešingai negu numatyta Europos parlamento taisyklėse, jūs kaip parlamentarė neįvardinote savo konsultacinės firmos turėjimo 2004 ir 2009 metų privačių ir viešų interesų deklaracijoje. Merci. La parole est maintenant. Labai ačiū, dabar žodis teikiamas ponui Kiorins iš Alde. Ačiū, ponė pirmininkė. Būsimosios komisarės užduotis iš tiesų labai svarbi ir sunki užduotis. Svarbi dėl to, kad ši užduotis atsako į e, tas, tas, sprendžia tas situacijas, kurios reikia staigiai spręsti. Ir kadangi tas atsakas, kurį pateiks komisarė, humanitarnės pagalbos komisarė, turi būti bešališkas, reiškia, kad Europa prisima karinę ir humanitarinę atsakomybę. Ir reikia veikti taip, kad humanitarnės pagalbos nevaržytų kitos dimensijos, e, kuria, grindžia, e, kuria grindžiami Europos žingsniai. Šiaip jūsų veiksmai yra nukreipti į kažkokias tai nesėkmes. Iš pat pradžių reikia e, koordinuoti veiksmus, vystimo veiksmus, pagalbos veiksmus, todėl jūs vertinsime pagal tai, kaip jūs gebate dirbti komandoje ir kaip dabartinėje komisijos konfiguracijoje galite dirbti. Ačiū žodis ponė Keller nuo žaliųjų. Ačiū. Aš norėčiau pabrėžti kai kuriuos aspektus, kurie yra labai svarbus mums, žaliesiems. Didelė dalis uh, techninių nelaimių, su kuriamis turės susidoroti jūsų departamentas ir jūsų tarnybos, yra susijęs su struktūrinėmis problemomis, už kurias jūs iš dalies bent jau būsite laikoma atsakinga. ES ir jos kandidatai į komisarus turi nepamiršti ir struktūrinių problemų, kurios sukelia katastrofas, dėl kurių e, padidėja poreikiai tokiai pagalbai, pažiūrėjus, susijus e, sąsajoje su klimato kaita. Reikia vis daugiau pasienio saugumo operacijų ir humanitarnės pagalbos tiekimo operacijų užsienyje. Kaip jūs galite užtikrinti, kad humanitarnė pagalba nebus susijęs su saugumo operacijomis? Dėl e, valstybės e, raidos istorijos reikia pripažinti, kad jūs Bulgariją dar nepriėmėte. E, pagalbos besivysančiams nalims strategijos. Bulgarija yra vienintelė valstybė, kuri atsisakė dalyvauti Europos komisijos gebėjimų kūrimo strategijoje. Kaip jūs įsivaizduojate, turėdama tokią negerą istoriją, atstovauti ES bes, pagalbos besivysančiams šalims politikoje? Iškilo naujų problemų dėl e, turkų kalbos naudojimo kai kuriuose ES valstybėse narėse. Ir galiausiai e, Vokietija E, Financial Times laikraštyje paskelbė, kad jūs e, turite tam tikrų nesuderinamų elementų savo viešų ir privačių interesų deklaracijoje. Kaip su tuo susidarosite? Ponas Sadil iš ŠCR. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujos frakcijos Europos parlamente vardu noriu išdėstyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėl pasirengimo kriziai. Manau, kad reikia rasti būdų, kaip įsteigti e, rezervus e, ypatingiems atvejams visame pasaulyje. Mes taip pat turime pasirenkti maisto produktai kriziai, kuri jau grėsia. Ji tikrai ištiks Afriką ypač, pavyzdžiui, Etijopija, vėlgi reikia paruošti atsargas, rezervus ir tai pareikalaus daugiau finansavimo ir tai bus jūsų atsakomybės rytis. Ir galiausiai turime sutelkti dėmesį į kai kurias nevyriausybinės organizacijas. Aš labai palaikau jas ir neve, visą nevyriausybinį sektorių ir manau, kad jie labai daug nuveikė. Tačiau ne visas organizacijas reikėtų vienodai vertinti, kai kurios dėje dirba netinkamai. Reiktų rasti būdų, kaip tinkamai atskirti tas, su kuriomis verta bendradarbiauti, nuo tų, kurios tik išvaisto 75 procentus joms skiriamų lėšų administracijai ir nesuteikia visiškai jokios humanitarnės pagalbos. Už tai, tai jūs taip pat būsite atsakinga ir apie tai taip pat e, pasisakysiu užduodamas klausimus vėliau. Zimmer, čia. Pone Zimmer, Gue. Frau Jeleva, wir begrüßen die Zusammenlegung. Pone Jeleva, mes labai džiaugiamės, kad sujungta į vieną e, vietą tarptautinis bendradarbiavimas ir humanitarinė pagalba, tiksliau humanitarinė pagalba ir krizių valdymas iš tiesų reikia pagalvoti, kaip geriau organizuotis, kad ateityje dirbtumėm efektyviau. Mūsų frakcija Europos parlamente yra labai suinteresuota. Labai domisi, kaip jūs galėsite teigiamai, teisingai įsipareigoti ir dirbti tokiuose neaiškiuose srityse, kur taip neaiškiai apibriežti kažkokie kreditai kažkokiose šalyse ir dažnai paaiškėja, kad tų kreditų nepakanka. Mes norėtumėm išsiaiškinti, kiek krizių valdymas iš tiesų patenka į jūsų e, vadovausime portfelį, kaip jūs galite spręsti klimato kaitos problemas, besivystančių šalių problemas, vargingų šalių problemas, kaip jūs galite uh, pasirūpinti tuo, kad reikiami instrumentai, ypatingai e, investicijų bankas, efektyviai prisidėtų prie to, kad humanitarinė pagalba pasiektų savo adresatus ir kaip pasiekti, kad būtų tinkamai panaudotos prevencinės krizių, krizių prevencijos priemonės. Po tsunamio, kuris buvo keletas, prieš keletą metų pastebėjome, kad įvairios priemonės, kurios yra pasitelkiamos, yra nepakankamos. O dabar žodis poniai Sankler iš EFT pusantros minutės. Madame Sinclair n'est pas là. Ponios Sinclair nėra. Tuomet žodis poniai Jelevai, kad ji padarytų politinį, pradinį politinį pareiškimą. Dešimt minučių skiriama. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, Man didelė garbė būti čia šiandien kaip paskirt, paskirtai komisijos nariai. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES prasideda nauja era, ji įžengia į naują erą. Tai atveria didžiulės galimybės Europos institucijoms priartinti ES prie piliečių ir sustiprinti Europos kaip pasaulinės veikėjos vaidmenį. Aš visada uh, dirbau už tai, kad Europa būtų stipresnė ir labiau suvienita, nes ji įkūnija tokias vertybės kaip orumas ir solidarumas. Ir aš ma manau, kad man tenka atsakomybė ir e, privilegija ats užtikrinti, atstovauti tą Europos solidarumą ir jos vertybės už ES ribų ir ES. Kadangi esu išrinkta buvau išrinkta Europos parlamente du kartus, aš žinau, koks, svarb, koks svarbus yra šis parlamentas. Parlamentas visada dirba veiksmingai, sparčiai ir palaiko kitus susijusius veikėjus. Aš esu pasiruošusi tęsti ir sustiprinti šį veisingą bendradarbiavimą e, ir remtis mano pirmtakų e, Emos Bonino, Polo Nilseno, Louis Michelio, Karlo Degukto ir Stavros Dimas e, pasiekimais. Šis bendradarbiavimas bus labai svarbus, nes mes imsimės dvigubo klimato kaitos ir ekonominės krizės iššūkio. Konfliktai ir gamtinės nelaimės nepaiso sienų. Šiuo metu pasaulyje 42 milijonai žmonių yra priversti pasitraukti iš savo įprastinių gyvenimo vietų, o su klimata kaita susijusių katastrofų skaičius per pastarąjį dešimtmetį išaugo tris kartus. Europoje gamtinės katastrofos sukelia nesuskaičiuojama kiekį žmogiškųjų tragedijų ir kainuoja mokesčių mokėtojams apie 15 milijardų eurų kiekvienais metais. O besivystančiose šalise dėl to labiausiai nukenčia patys pažeidžiamiausi visuomenės nariai - moteris, vaikai ir sunkiai besiverčiantis visuomenės nariai. ES reikia stiprinti e, reagavimo į krizės gebėjimus. Ir krizės laikotarpiu mes turime kiek įmanoma veiksmingiau išnaudoti turimus resursus ir todėl mano politikos svarbiausia sritis bus koordinavimas. Taigi, man bus patikėtas, e, bus patikėta užduotis užtikrinti e, tvirtą tarptautinę poziciją bei tinkamą komisijos išteklių ir patirties išnaudojimą humanitarnės pagalbos ir civilinės apsaugos srityje, kaip tai ir siūloma Barnyje 2006 metų pranešime. Svarbiausia yra maksimaliai našiai išnaudoti ES e, kri, krizių, reakcijos į krizę gebėjimus. Kalbant apie tarptautinę e, sritį, aš dirbsiu su daugybė partnerių, tokių kaip Junktinės tautos, taip pat pasaulio maisto programa, Junktinių tautų e, žmogaus teisų taryba, UNICEF ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir šalimis. Gėdami nariai. Mm, European Consensus on Humanitarian AID projektas sutikė galimybę ES išplėtoti tvirtą ir koordinuojamą politiką šioje srityje. Norėčiau Jūs patikinti, kad aš e, nusiųsiu tvirtą žinę tų šalių sostinėms, kurios išgyvena ar išgyvens krizę. Rengiuosi glaudžiai bendradarbiauti su e, vyriausiai galiotinė užsienio reikalams pane Ashton. Taip pat norėčiau pristatyti e, man, numatomus mano politikos prioritetus. Kalbant apie tarptautinę humanitarnę teisę, aš ypač sieksiu jos įtvirtinimo. E, Tai yra kovosiu su brutaliais kariavimo metodais, taip pat kovosiu su, ypač kovosiu su tokiais atvejais, kuomet sąmoningai e, kovojant taikiniais tampa civiliai, taip pat kovosiu e, su, su, smur, su seksualiniu smurtu. Taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką pernelyg daž, per dažnai vyriausybės pamiršta apie sudėtingą humanitarinę padėtį, jeigu ta padėtis susidaro pačios šalies teritorijoje. Ir šiame kontekste norėčiau Jums priminti apie tai, kad neseniai iš Darfūro, Šilankos ir Eritrėjos buvo išprašyti humanitariniai darbuotojai. Ateityje bandysime aiškiai atskirti humanitarinę ir karinę veiklą. Per nelik dažnai kariškiai dalyvauja socialiniuose projektuose tam, kad užsitarnautų gyventojų pasitikėjimą. Tai reiškia, kad išsitrina skiriamoji riba tarp karinių darbkariškių kareivių ir humanitarinių darbuotojų kita vertus ir dažnai humanitariniai darbuotojai tampa karinių veiksmų taikiniu. 2008-aisiais e, buvo nužudyti 122 humanitariniai darbuotojai. E, tai ir tas skaičius yra didesnis nei jungtinių tautų taikos e, palaikymo e, pajėgų narių žuvęs skaičius. Norėčiau paminėti Afganistaną, Gazą, Šrilanką, Darfūrą, Somalį, Čadą, Demokratinę Kongo Respubliką. Visa tai yra puikiai žinomi e, pavyzdžiai tų problemų, kurias ką tik tai pristačiau. Kad galėtumėm išspręsti šiuos sudėtingus atvejus, noriu, planuoju sutelkti dėmesį į šias situacijas ir laikyti jas prioritetais ir tikiuosi iš jūsų pasiūlymų šią temą. Mes norime suteikti geresnės ateities vilti, kai pasibaigs tai, kas blogiausia. Būtent todėl svarbu užtikrinti tinkamą pereimą nuo e, pagalbos teikimo prie galimybės vystytis. Taigi mano darbė vienas iš prioritetų bus sklandaus ir gerai koordinuojamo ES požiūrio kūrimas. Ir čia tikiuosi glaudžiai dirbti su uh, ponia Ashton ir kom komisijos nariu Pybalks. Аз виждам ясна добавена стойност в европейското измерение. Още веднъж ключи... Dėl civilinės saugos Sakyčiau, kad pridėtinė vertė tenka europiniai dimensijai. Pagrindiniai dalykai čia būtų geresnis pasiruošimas ir geresnė koordinacija. Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už savo civilinę saugą, tačiau jeigu gausime informaciją apie tai, kiek yra palapinių, kiek e, vandens, van, van, vandenį pakeliančių lėktuvų ir panašiai, mes galėsime veikti efektyviau ir galėsime geriau padėti vieni kitiems. Aš matau būtent čia naujosios solidarumo sąlygos esmę. Aš Mm, manau, kad Europos dvasia yra būtinai reikalinga, bet to mm, bendradarbiavimas su ponė Benstrom. Manau, kad reikėtų civilinės saugos mechanizmą ES tobulinti ir padaryti taip, kad jame dalyvautų visos interesuotos šalys. Mes turime generalinį štabą ir turime operacinį centrą, kuris koordinuotų pagalbą ištikus kriziai, kad piliečiams Europoje būtų pagelbėjama, o taip pat ir kitoms tautoms, kurios yra už ES ribų. Būtent bendras požiūris apimtų visą ciklą, pradedant prevenciją, baigiant atstatymu. Ir galiausiai pasakyčiau, nors tai tikrai nėra paskutinio svarbos mintis, aš po konsultacijų pabandysiu sukurti europinį korpusą, remdamasi Lisabonos sutarties nuostatomis. Norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad visada vaidino ypač svarbu vaidmenį plėtuojant ES e, gebėjimus, krizės, krizės gebėjimus. Jūs dalyvavote užtikrinant humanitarinę pagalbą, bei taip pat visada raginote komisiją užtikrinti reikalingus gebėjimus ir stipresnės struktūras civilinės apsaugos rytyje. Mano politiniai prioritetai ir yra suformuluoti taip, kad, aš, kad būtų atliepta iš juos jūsų prioritetus. Ir aš e, man, manau, kad šis klausimas bus pirmasis žingsnis e, plėtojant veiksmingą bendradarbiavimą. Aš tikiuosi dirbti draugę su jumis ir su ES valstybėmis narėmis, kad tas naujas e, portfelis užtikrintų tikrą praktinę pažangą. Parama, kurią teikiame, yra daugiau nei materialūs dalykai. Ji suteikia žmonėms vilti, kad ateityje jie gyvens geriau, saugiau ir tinkamiau. Ačiū. Dabar penkių minučių spontaniški pasisakymai apie tai, kaip turi būti koordinuojami įvairūs portfeliai komisijoje bei kokia turi būti sąsaja tarp skubios pagalbos, rehabilitacijos ir vystimo. Ponas Gerero, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasiteirauti kandidatės. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie reabilitacijos programas? Žodis jums prašome, ponė Jeleva. Operara, kodėl versija. Aš norėčiau paklausti Kaip Jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su skirtingomis e, regioninėmis organizacijomis ir su jungtinėmis tautomis iškilus e, kriziniai padėčiai? Koks bus Jūsų vaidmuo, pavyzdžiui, gamtinių nelaimių ar katastrofų atveju? Ponas Svensson. Ačiū yra grupių, e, kaip pavyzdžiui, Romai ir e, pabėgėliai, kurie yra traktuojami kaip nelegalus, bet jiems reikia humanitarnės pagalbos. Ir dažniausiai mes kalbame humanitarinę pagalbą už ES ribų. Tuo tarpu reikėtų suderinti humanitarinę pagalbą ir tokioms grupėms, kurioms ta pagalba tikrai reikalinga. E, monsieur Lambersdorf. Lamsdorf. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip darbo grupės santykiams su jungtinių tautų grupė. Norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro e, darbą kartu su jumis, e, e, sprendžiant vaikų problemas konfliktų zonose? Fisa Sajala. Paskutinis klausimas. Labai ačiū. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę kuo skiriasi komisijoje tarptautinis bendradarbiavimas ir pagalba besivysančiam šalims. Turiu galvoje, kuo skiriasi Piebalks portfelis nuo jūsų. Po Pone Jėleva, žodis jums trims minutėms. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad e, humanitarinės problemos yra labai rimtos ir humanitarinė pagalba aš vertinsiu labai rimtai, apsimdama naują portfelį. Aš nemanau, kad iškils rimtų sunkumų atskiriant pagalbą besivysančiom šalims ir humanitarinę pagalbą. Kaip žinia, dabar bus du komisarai atsakingi už šis dvi atskiras rytis. Anksčiau e, esame matę labai daug gerų pavyzdžių, realistinių pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, E, tie du portfeliai būdavo atskiriami ne AKR valstybės remiant. Todėl aš norėčiau labai konkrečiai ir aiškiai atsakyti jūsų pateiktus klausimus. Dėl reabilitavimo atstatymo programų. Kaip žinote, mūsų portfelyje yra numatytas biudžetas humanitariniai pagalbai. Trečiasis ramstis yra stichinių nelaimių ir katastrofų prevencija. Taigi mes norėtume sustiprinti ryšį tarp pagalbos atstatymo ir pagalbos besvysančiom šalims. Turiu pasakyti, kad skirtingo pobūdžio yra pagalba besivysančio šalims ir humanitarnė pagalba kaip e, politikos rytys. Humanitarnė pagalba yra skirta tam, kad išgelbėtume žmonių gyvybės. Tai yra labai svarbu. Tuo tarpu galbos besivysančiam šalims politika daugiausia yra susijusi su uh, valstybių atgaivinimu, atkūrimu ir ji turi būti labiausiai orientuota į valstybių vadovybių atstatymą. E, mes renkame informaciją apie atitinkamą šalis, palaikome ryšį su vietos valdžia ir tai pirmiausia bus daroma e, mano kolegos pono Piebalgs e, įgaliojimų rėmose. Regioninės organizacijos ir jungtinės tautos. Aš čia išvelgiu labai realų pranašumą, uh, tame, kad bus sukurtas mano portfelis. Jis leis sustiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir visomis jungtinių tautų organizacijomis, kurios e, dirba su humanitarnė pagalba. Turiu galvoje ir OČA organizaciją, ir pabėgėlių organizacijas, ir e, iš na, namų netekusių gyventojų rėmimo organizacijas. Pona Jeleva, jūs irgi turite laikytis terminų. Nous allons maintenant commencer la première euh, ronde des questions-réponses. Baigiame pirmąjį ratelį klausimų ir atsakymų. Primenu struktūrą 45 sekundės klausimui, atsakymui pusantros minutės ir papildomas klausimas 30 sekundžių. Jam Atsakymas e, minutė 45. Pirmiau suklydusi buvau, kai komentavau, kiek kas turi trukti. Um, Gay Mitchell. Pone Jeleva, ne viskas yra susijęs su pinigais, ypač kalbant apie jūsų atsakomybės rytį, kaip jūs pati sakėte. Labai daug kas yra susijęs su planavimu, bendradarbiavimu ir e, aktyvumu teikiant pagalbą. Jūs kaip busimoji komisijos narė, kaip jūs įsivaizduojate suformuoti veiklos planą, kaip jūs e, kelsite iniciatyvas e, veiksmams ir kaip jūs užtikrinsite, kad e, kartu su parlamentu mes galėsime užkirsti kelią klimato katastrofoms ir kitoms ekologinėms nelaimėms. Pone Žėlėve. That... Labai konkrečiai galiu pasakyti, Aš esu nusiteikusi palaikyti dialogą su parlamentu ir visiškai sutinku, kad mes turime būti aktyvus ir kelti iniciatyvas ir nelaukti reikia, kol krizės ištiks. Kaip žinote, krizės atvejais mūsų pagalba ir operatyvi reakcija į krizės turi būti pagrista į poreikių vertinimu. Taigi mes turėsime suderinti civilinę saugą ir humanitarinę pagalbą viename portfelyje. Turiu užtikrinti geresnį bendradarbiavimą vietoje tarp mūsų vadavičių ir štabų ir vietos specialistų, bet taip pat yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų atliktas vienas poreikių vertinimas kiekvienoje situacijoje. Taigi tai yra susiję ne tik su pinigais, bet ir su galimybė pagerinti bendradarbiavimą. Ponas Mitchell, iš to, ką kandidatė pasakė, susidaro įspūdis, kad jūs teiksite tokius aktyvios veiklos planus ir tada mes galėsime turėti poveikio įtakos uh, užkertant kelią krizėms. Develop... Uh, mes turėsime galimybę sukurti tam tikrus scenarius, ne tik reaguoti į jau prasidėjusias krizės. Tai yra įmanoma, turint mūsų kvalifikuotas profesionales tarnybės komisijoje. Eko generalinis direktoratas turi galimybę iš anksto suplanuoti krizės ir įvertinti pamirštas krizės. Tai leis mums geriau renkti planus. Geriau e, suformuoti planus ir iš anksto pasirenkti, pasinaudojant visomis priemonėmis, kurias mes turime. Vadinasi, mes turėsime realių galimybių jau dabar suderinti techninės problemas, techninius klausimus ir techninės priemonės. Ir atsižvelgti į kiekvieną konkrečią situaciją. Be to, parengsime scenarius iš anksto, pavyzdžiui, tokioms krizėms, kurios yra susijusios su, pavyzdžiui, klimato kaita. Cashman, Ponas Cashman, žodis suteikiamas Jums. Ačiū, pirmininkė. Pone Jeleva, kaip žinote, sklando įvairiausių gandų. Mes komitete svarstome tik, svarstome tik faktus, neužduosiu papildomo klausimo, bet noriu paklausti štai ko. Jūsų uh, interesų deklaracijoje, kurią pasirašėte, ar jūs galbūt kažką praleidote, gal norite kažką pranešti papildomai komitetui, ar galbūt yra kažkokių tai verslo interesų, kurių turėjote praeitie ir kurių nesate deklaravusi toje deklaracijoje. Semačia. Uh, Ačiū ponė Kešmenai už šį klausimą. Ir norėčiau iš anksto pasakyti, kad aš niekada nekomentuoju gandų nei spaudoje, nei kitur, kuomet svarstami dalykai susijęs su mano privačiu gyvenimu. Šiandien kalbame apie humanitarnę pagalbą e, ir, ir kaip parengti geresnę viziją šioje labai svarbioje srityje ateityje. Kaip padėti žmonėms vietoje, kaip užkirsti kelią žmonių kamščioms arba kaip palengvinti jų kančias aš esu čia šiandien, neturiu kas lėpti. Negaliu atsakyti tą klausimą, kuris buvo užduotas, neturiu ką pasakyti. Noriu pasakyti, kad nuo 2007 metų e, esu viešosios erdvės asmuo. Aš pateikiau visą informaciją, kurią privalėjau pateikti. Ir noriu pasakyti vieną dalyką. kalbant apie gandus, apie kaltinimus pateiktus man bei mano sutoktiniui, visa tai yra visiškai nepag, nepagrista. Ir manau, kad dabar galime sutelkti dėmesį į šio klausimo temą ir esmę. No. Ar bus papildomas klausimas? La parole est à monsieur Görens. Dabar žodis teikiamas ponui Görensui. Merci, Madame la Présidente. Ma question concerne. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas būtų susijęs su tuo, kokį, kokią galimybę turi ES atsiliepti į, į jūsų departamento atliekamą darbą, kadangi jūsų, kadangi jūsų darbo galimybės ir sėkmė priklauso nuo valstybių narių gebėjimų, tai klausimas būtų toks, ar tas gebėjimas spręsti konfliktų ar gamtinių katastrofų situacijas E, ir e, infrastruktūra yra pakankama. Kaip jūs e, tikite spręsti deficito problemas, trūkumų problemas, jeigu tokių kiltus šiuose sityse, ponė Jeleva? Uh, mm, uh, to bet kokiu atveju nepakanka, nes laikotarpis yra labai sudėtingas, ne, ne tik dėl ekonominės ir finansinės krizės, bet ir dėl to, kad klimato kaita taip pat turi būti vertinama labai rimtai, kaip katastrofų ir nelaimių priežastis. Ir šiame kontekste norėčiau Jums pasakyti štai ką remiantis civilinę apsaugą, remiantis tuo, kad civilinė apsauga ir humanitarnė pagalba pirmą kartą e, priskirta vienam įgaliojimų rinkiniui. Tikiuosi geriau pasirenkti ne tik e, valdymo, krizių valdymo e, srityje, bet taip pat ir pasirengimo, ruošimosi srityje ir uh, remiantis man sutiktais įgaliojimais, e, rengiuosi raginti valstybės narės geriau pasirenkti, atlikti paruošiamuosius darbus, bei padaryti tą patį Europos mastu kad galėtumėme sumažinti katastrofų riziką, pasinaudodami visais mums prieinamais instrumentais ir priemonėmis, bei taip sustiprinti savo gebėjimus ir uh, esmingai geriau pasiruošti. Papildomas klausimas, pane Gerensai. Papildomas klausimas būtų susijęs, kaip paskirstyti užduotis tenkančias valstybėms narėms. Ar manote, kad valstybėms narėms reikia e, užduoti kažkokias tai užduotis pagal tam tikras ribas ir kad būtų galima įvertinti tada vienų ir kitų pastangas? Ar manote, kad reikia e, BVP pasitelkti čia į pagalbą, siekiant apibriežti, kiek valstybė narė turi skirti lėšų pagalbai? Reagavimas į krizės bei katastrofas. Visų pirma, pirmajame etape yra valstybės atsakomybė. Pagal Stokholmo programą mes bandy, bandome geriau pasirenkti Europos mastu, geriau parengti išteklius bei pademonstruoti solidarumą. Noriu Jūs patikinti, Pirmininkė, atsiprašau, bet jūs turite laikytis e, pasisakymams numatytų apribojimų. Pone Sagentinį. Ačiū pirmininkė. Pone Jėleva, jūs minėtėte, kad jūs esate viešosios erdvės asmuo. E, tokie asmenys neturi privataus finansinio gyvenimo, to, to neturi ir jūsų toktiniai, taip sako, taip pasakyti yra etikos kodekse. Keli nariai uždavė jums apie tai klausimą, tačiau kodėl 2008 ir 2009 nepaminėjote kad to, kad dirbote vienoje iš įmonių? Nes Bulgarijos įmonių registre jūs e, figuravote kaip savininkė ir darbuotoja tos įmonės Global Consult. Ačiū už klausimą. Aš noriu pasakyti dar kartą, kad aš deklaravau viską, atskleidžiau visą informaciją, kurią privalėjau atskleisti ir tai patvirtino finansinės institucijos ir Bulgarijos pajamas e, kontroliuojant instituciją. Aš parengiau didžiulį aplanką su oficialiais dokumentais bulgarų ir anglų kalbomis. nes tikėjausi tokio klausimo. Iš esmės, e, šį klausimą išprovokavo mano bu kolegė Bulgarė Antonijo Porvanova nusidusi laišką šią temą Europos komisijai. Bet noriu pasakyti, kad įvairios institucijos patikrino viską ir mano finansinių interesų deklaraciją, taip pat kalbant apie interesų konfliktus. Visus šiuos aspektus patvirtino parlamentas. Panašus komitetas, kaip, kaip čia susirinkęs komitetas, tą išnagrinėjo ir priėmė sprendimą, kad viskas yra gerai ir kad viskas atitinka Bulgarijos įstatymus. Taigi dar kartą dėkoju už jūsų klausimą. Galite pasidomėti, e, peržiūrėti oficialių dokumentų rinkinį. Aš tikrai neturiu kas slėpti. Ir ta bendrovė, kurią jūs mintė, tuo metu nedirbo. Ir pamatysite, kad tai bus patvirtinta mano miesto finansinių institucijų. Yes. Ar yra papildomas klausimas? Ed. Taip, ponė pirmininkė, jeigu jūs tikėjotės to klausimo, juk būtų buvę labai gerai, jeigu per dešimt minučių pasisakymo būtumėte kažką apie tai pasakiusi. Noriu paklausti, ar jūs pardavėte Global Consultai už kiek ir jeigu pardavėte, tai ko, kodėl tuomet jūs nedeklaravote to? Um, it is, uh, the company isn't, uh, is declared. Ta įmonė yra deklaruota tačiau ji neturi darbuotojų, ji nėra aktyvi rinkoje. Jūs galite tą informaciją rasti, kadangi tai yra labai svarbus klausimas. Norėčiau atsakyti jį, kalbėdama savo gimtają kalbą. Tač, pirmininkė, tačiau dabar jau nebėra laiko, turime palaukti kito momento. Then we take extra time so that she can tell it in her language. Gerai, tuomet skirsime papildomai laiko, kad kalbėtoja galėtų pasisakyti gimtąją kalbą. Okay. Uh, бих искала да отговоря uh, на въпрос. Uh... Aš norėčiau atsakyti į šį klausimą, kadangi jau uždavėte jį antrą kartą. Tai yra kaltinimai, kurie nėra pagristi ir kyla iš Antonija Parvanova, iš parlamentarės, kuri nusintė laišką Europos komisijai. Aš norėčiau įrodyti jums visiems, visiems jums parodyti oficialius dokumentus, kurie yra susijęs su šiuo klausimu. Jeigu norėsite, tuos dokumentus galėsiu pateikti. Ir tą padarysiu negaišuodama laiko ir nesileisdama į detalės, kurios tikrai tik gaišina mūsų brangų laiką. Mano šalyje yra tam tikrų institucijų, kurios užsima finansų auditu bei atlieka visokiojopą finansų kontrolę, siekiant užtikrinti skaidrumo standartus. Tad čia norėčiau paraginti tęsti diskusijas toliau apie mano būsimojo portfelio esmę. Norėčiau patikinti Jūs, kad nieko apart oficialių dokumentų, kurie yra paskelbti, parodyti neturiu tie dokumentai yra paskelbti oficialių e, institucijų Bulgarijoje. Visi, kurie nori daugiau informacijos, galite užduoti man klausimą asmeniškai, atvykti į Bulgariją, į mano gyvenamą miestą, kuriame taip pat ir dirbu. Susipažinti su valdžios atstovais, jeigu norėsite, netgi su mano vyru. Ir tokiu <clears throat> būdu galėsite įsitikinti, kad nieko paslėpto ir nelegalaus čia nėra. Aš manyčiau, kad dabar reikėtų susitelkti ties humanitarinę pagalbą, nes iš tiesų labai daug žmonių kenčia, labai daug žmonių visame pasaulyje atsisveikina su gyvenimu, tuo tarpu mes dėl šių nepagrįstų kaltinimų tik švaistome savo laiką. Dar kartą noriu pakartoti, kad nieko nelegalaus, nieko neteisė to mano veikloje, nei mano vyro veikloje nėra. Ir jokios bylos nei mano atžvilgių, nei mano vyro atžvilgių iškelta nėra. Nežinau, kas jums suteikia tiek pagrindo užduoti man panašius klausimus, tačiau kolegos dar kartą norėčiau pakartoti, tikrai tai nėra mūsų diskusijų šiandieninių esmė. Ačiū. Tęsime klausimus ir atsakymus toliau. Žodis poniai Sara Dale. Džerly iš, iš ECR. Just before. Uh... Ačiū. Prieš pat savo pareiškimą aš paminėjau problemą dėl maisto krizės. Kokiagi jūsų strategija kovai su iškilusią e, krize, maisto krize ir e, kokios politikos jūs laikysitės teikiant maisto uh, humanitarinę pagalbą? Prašom, ponė Jėleva. Question. Ačiū už šį klausimą. Jūs žinote, kad tarptautiniu lygiu mes bandome mm, dalyvauti maisto konvencijos reformoje ir stebime, kaip e, ten reikalai klostosi ir toliau reikalausiu, kad būtų aktyviai dalyvavome toje diskusijoje. Veiklos lygmenių mes e, taikome naujus darbo metodus ir naujus modalumus, kurie leis vietoje pasiekti daugiau rezultatų ir dirbti nuosekliau. Galėčiau paminėti tik keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Mes stengiamės būti inovatoriški ir sukurti naujų galimybių ir naujų veikimo būdų. Mes teikiame ne tik maistą, bet ir e, išduodame grinųjų pinigų maisto produktams nusipirkti. Tokiu būdu mes paremėme vietos rinką ir vietos prekybininkus. Manau, kad mes galėtume būti kūrybiškesni bendrai ir reikėtų panaudoti daug įvairiausių veiklos metodų ir, aišku, nereikia peržengti e, sistemos maisto krizės prevencijai taisyklių. Pone, aš turiu klausimą dėl procedūros. Question. Papildomas klausimas. A follow-up question then yeah. the floor is for... Nėra papildomo klausimo, todėl žodis poniai Zimmer. Yeah. Pone Jeleva. Point, of... Aš dėl darbo tvarkos norėjau pasisakyti, jeigu galima. Dėl darbo tvarkos. The... Čia dalyvaujame diskusijoje, kur reikėtų daugiau skaidrumo. Europos parlamento narės ponios Parvanovos pavardė buvo paminėta. Ji yra įvardyjama kaip asmuo, pradėjęs mesti kaltinimus, apie kuriuos šiandien kalbame. Jie yra susiję su ponios Jėlevos e, sažiningumu. Manau, kad būtų derama, jeigu paprašytume ponios Parvanovos pateikti pareiškimą tuo klausimu. And... Manau, kad tai yra labai gera mintis ir aš kaip e, komiteto pirmininkė pasinaudosiu savo įgaliojimais ir suteiksiu jums žodį. Thank you, Madam Chair. Do I have the floor? Yeah. Okay. Madam Chair. Pone pirmininkė, kadangi buvo paminėta mano pavardė, tarsi aš informavau komisiją, tai noriu pasakyti, kad taip buvo pasiektas komunikatas, kuriuo buvo prašoma, kad aš suteikčiau informaciją. Ir bijau, kad tai, ką pasakė ponė Jeleva, nėra tiesa. Pažvelkime į oficialų dosiją, kurį ji pateikė komitetui, komisijai ir parlamentui. Ten sakoma, kad jos oficialiame gyvenimo prašyme Nuo 2001 iki 2003 metų ji dirbo privačioje įmonėje, paskui savo veiklą ten pratėsi 2006-2007 metais. Tai netitinka tiesos, nes ji buvo tos įmonės vadovė nuo 2006 metų iki 2009 metų balandžio 9 dienos. Bulgarijoje yra priimtas įstatymas, kuriame teigiama, kad tokiu atveju yra pažeidžiama taisyklė ir parlamentaras ar Europos parlamento narys negali užimti viešųjų pareigų. Vėliau, be to, buvo pasakyta, kad ta e, bendrovė buvo parduota. Ji nebuvo parduota, jos pavadinimas tik buvo pakeistas ir 60 procentų akcijų išlieka ponios Jėlevos rankose. Mes e, gavome oficialius duomenys ir jie buvo išnagrinėti teisininkų. Mačiau, kad šiandienos Financial Times laikraštyje ta informacija yra išanalizuota ir paskelbta viešai. Taigi ne tik aš tai padariau, aš nemanau, kad aš padariau kažką neteisingai, aš tik suteikiau šią informaciją komisijai, kad išvengtume klaidų ateityje. Ačiū. Paranova. Ačiū, ponė Baranova. You have the floor to answer this. Jums suteikiamas žodis atsakymui iš šį labai svarbu pastebėjimą, nes jei aš teisingai išgirdau, kalbame ne apie gandus, bet apie oficialius dokumentus, kurie įrodo, jog paskirtojo komisijos nario deklaracija netitinka Bulgarijos įstatymo. Būtent tai jūs teigiate. Taigi, ponė Jėleva, aš jums suteiksiu jums tiek laiko, kiek ponė Parvanova panaudojo pasisakymui. E, Labai ačiū pirmininkė. Nei ponė Parvanova, nei aš nesame juristės. Todėl norėčiau pakartoti ir dar kartą pabrėžti. Aš turiu visų dokumentų rinkinį. Visi šie dokumentai atitinka Bulgarijos teisės aktus. Tikiuosi, kad šis komitetas toliau diskutuos apie tas problemas, apie, dėl kurių mes čia susirinkome diskutuoti. Paprašysiu bendradarbių išdalinti visus dokumentus. Viskas, ką galiu pasakyti, yra tai, kad ši bendrovė, kuri daugelį kartų jau yra paminėta, nebeveikia ir ji nebeveikia seniai. Sutinkamai su Bulgarijos teisės aktais tai buvo uždeklaruota ir aš galiu tą įrodyti, pasiremdama dokumentais. Taigi, nemanau, kad būtų verta be galo ir be krašto kartotis, kartoti tai, ką čia minėjau. Net nežinau, kokia praktika yra taikoma jūsų komitete, nežinau, ar tokie pareiškimai galioja, tačiau norėčiau paprašyti jūsų visų remtis dokumentais. Dokumentai yra čia. Jeigu aš būčiau pažeidusi įstatymą, tai būtų konstatuota Bulgarijoje valdžios atstovų ir būtų paviešinta. Taigi norėčiau patikinti jūs, kad Finansinės institucijos ir teismai mano šalyje veikia, institucijos įvairūs organai priima tam tikrus sprendimus ir patvirtina, kad dokumentai yra teisingi, kad jie tikri. Be kita ko yra mūsų parlamente tam tikras komitetas panašus kaip ir jūsiškis. Ir man atrodo, kad čia susirinkome dėl to, kad galėčiau pristatyti savo humanitarnės pagalbos srities kompetencijas. Tačiau norėčiau dar kartą pakartoti, kad Bulgarijos institucijos jau yra paskelbusios, kad jokio interesų konflikto nėra. Ačiū, mes jums paskyrėme tiek pat laiko kaip ir parlamentarams, mes paprašėme komisijos tarnybų pateikti ponios Jėlevos finansinį dosiją, kad galėtumėm jį su juo išsamei susipažinti. Dėl darbo tvarkos, ponė pirmininkė. Auditoriaus darbas yra būti stebėtoju, o ne, o ne buldogo. Ir šiandien mes e, turime aiškias buhalternės knygas. Aš manau, kad turėtume ponios Jelevos kandidatūrą šiuo atveju vertinti, ar tuo požiūriu, ar jie tinka humanitarnės pagalbos uh, portfeliui. Jeigu kažkokie administraciniai netikimai egzistuoja, mes apie tai galime kalbėti uh, e, vėlesnėme laiške. Aš Manau, kad tai yra išimtinis atvejs, nes viena, vienašališkai dokumentas yra išplatinamas per posėdžio vidurį. Jeigu iškilo sunkumų dėl to, ką komisijos kandidatė dabar pasakė, tai mes turime juos dabar ir aptarti, bet e, negalime dabar e, iškelti klausimų, kurių iki šiol nežinome.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 Jūs norėjote pasisakyti dėl vedimo tvarkos, dėl darbo tvarkos? Taip, ponė pirmininkė. Čia yra dalyjami dokumentai vokiečių ir bulgarų kalbomis, kurie nebuvo išversti į kitas kalbas, taip kad su jais gali susipažinti tik dalis parlamentarų visiškai nepriimtina dalinti salėje tokius dokumentus, kurie nebuvo išversti, taip kad labai prašau tokią praktiką uždrausti. Je vais donner raison à cette demande et je demande à ce que les documents Labai norėčiau paprašyti, kad dabar dalyjami dokumentai būtų surinkti. Poniai Zimmer žodis. Sugrįšime prie klausimų ir atsakom, atsakymų. Poniai Zimmer, 45 sekundės. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, ich hätte eine ganze Reihe von Fragen fachlicher Art. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai daug klausimų, poniai Žerevai, galime pateikti dėl jos e, mandato įgyvendinimo. Tačiau aš iš savo pusės noriu pasakyti, kad negaliu atskirti įvairių klausimų. Negaliu atskirti mūsų komiteto veiklos skaidrumo viena vertus. Ir mūsų sugebėjimo įvertinti vieno ar kitos mens tinkamumą pareigoms. Todėl aš e, norėčiau, kad pirmiausia būtų išsiaiškinti kaltinimai, kurie yra mesti prieš ponę Želevą. Tuo ji pati turėtų būti suinteresuota. Reikėtų sustabdyti klausimą, kol į posėdį sugrįž racionalė e, atmosfera. Tada galėsim teikti normalius klausimus, poniai Želvai. Bon, euh, Man atrodo, kad prie to paties klausimo nulatos sugrįžtame. Galbūt šis klausimas turės būti sprendžiamas koordinatorių posėdyje, nes tai yra techninis klausimas. Pone Cimer, ar jūs norėtumėte techninį klausimą užduoti? Bon. Claire est arrivée. Ah, uh, ja, ich möchte aber eine Atmosphäre okay. haben, in der auch uh, sinnvoll auf. Aš norėčiau, kad äh, salėje susidarytų atmosfera, kurioje galėtume uh, deramai pateikti klausimus. Norėčiau iš būsimosios komisarės sužinoti, kaip ji susidaro su klimato kaitos padariniais ir faktais. E, gamtinės nelaimės e, ištinka vis dažniau būtent dėl klimato kaitos. Ir aš norėčiau sužinoti, ar prevencija ir padarinių sušvelninimas įeis į jūsų mandatą. Ar tam reikės atskirų veiklos struktūrų? Pone Žėlėva, žodis Jums. Dėkui, e, poniai Cimer, už klausimą. Ir aš dėkoju už puikų bendradarbiavimą socialinių reikalų komitete. Aš tai prisimenu dar iš to laiko, kai dirbau parlamente. Klausimas, kurį jūs dabar pateikėte, iš tiesų yra labai svarbus. Anksčiau e, savo žanginėje kalboje jūs paminėjote, e, ar mes, Europos bankas, Europos investicijų bankas, turėtume dirbti siekdami sukurti įvairių priemonių kovai su klimato kaita. Šiuo metu labai sudėtinga tai apibriežti, Galima dirbti keičiant priemonės ir tai būtų vienas mūsų uždavinių. Ir aš esu nusiteikusi girdėti, e, susilaukti bendradarbiavimo iš Europos parlamento, kad mes galėtume pasinaudoti e, valstybių narių ir ES institucijų lygmenių naujomis e, veikimo priemonėmis turiu galvoje Europos investicinį banką ir kitas e, finansavimo organizacijos, kurios tiesiog yra atsakingos už humanitarnės pagalbos finansavimą. Kaip žinote, kol kas galimybės yra labai ribotos, bet reikėtų pasirenkti kitoms e, aplinkybėms. Pavyzdžiui, gali būti, kad pasikeis teisinė sistema ir viskas kol kas greičiau vyks. Pone Nikol Sinclair. Ar atvyko ponė Sinclair? Jeigu ne, tai tuomet ponas Kilakakis iš aplinkosaugos komiteto. Here, here, here. Pane Jeleva, aš esu čia. Gamtinės katastrofos, pas, katastrofų skaičius pastaruoju metu, pastaraisiais metais išaugo ir jos dar paštrės dėl klimato kaitos, kaip jūs ir minėjote. Uh, pietų Europoje ypač daug kyla miškų gaisrų ir kasmet jie darosi vis žiauresni. Tikriausiai tai taip pat susijęs su klimato kaita. Kaip jūs rengėtės panaudoti e, bendrijos civilinės apsaugos mechanizmą, kad jis būtų veiksmingesnis, ypač sprendžiant tuos atvejus, kuomet e, susidurėme su keletu gamtinių katastrofų vienu metu? Pone Jeleva. Aš prisimenu miškų gaisrus savo šalyje, taip pat kaimininėje valstybėje Graikijoje. Turime suvokti, kad dažnai teks susidurti su tokiais atvejais. Ir kalbėdama apie tai noriu Jūs patikinti, kad pagal Soholmo programą mes galime imtis daugybės veiksmų, kad patobulintume savo gebėjimus ir kad dirbtume veiksmingiau ir kad daugiau nuveiktume, kad spręstume tokius atvejus solidariau. Taigi, visų pirma, dabar yra vykdomas eksperimentinis projektas ir jis bus peržiūrėtas jame panaudojami tie specialūs e, lėktuvai, kurie panaudojami gesinant miškų gaisrus. O peržiūrint tuos eksperimentinius projektus tikriausiai bus daugiau svarbos, daugiau e, įtakos suteikiama valstybėms narėms, e, planuojant, sudarant žemėlapius, taip pat e, planuojant išteklius, kurie yra būtini kovojant su miškų gaisrais. Aš taip pat norėčiau sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, bei taip pat tarp valstybių narių ir komisijos. Ir su, tikiuosi, kad parlamentas pritars e, mano siūlymui eiti dar toliau ir stiprinti gebėjimus. Pirmininkė, dabar atėjo laikas papildomam klausimui, jeigu toks bus. Vienas dalykas. Ankstesnis komisijos narys sakė, kad tas projektas, eksperimentinis projektas suteikia galimybę greitai reaguoti, tačiau kitai, kit, kitomis aplinkybėmis jis nėra uh, naudingas. Taigi, ar jūs rengėtės jį išplėtoti, ar rengėtės jį nutraukti? Jį reikėtų palaukti jo peržiūros ir po to aš tikrai daug tikėsiuosi iš jūsų komiteto ir iš kitų komitetų. Lauksiu jūsų ir aplinkosaugos komiteto nuomonių, vizijos, kad išsiaiškintumėm, ar reikia toliau peržiūrinėti šiuos projektus. Tačiau Stokholmo programa ir daugybė parlamento patvirtintų dokumentų lab, brėžia labai aiškę liniją. Pirmininkė, ačiū. Dabar pradėsime antrą klausimų ir atsakymų raundą. Ir žodis ponui Kačmarekui. Pirmajam klausimui. Pani komisarz, w 2007... Ačiū. Pone paskirtoji komisijos narė, 2007 metais Europos parlamentas, taryba ir komisija patvirtino Europos konsensusą dėl humanitarnės pagalbos dokumentą. E, paskui, remiantis tuo dokumentu, buvo patvirtintas veiksmų planas. Jūs minėjote tai tarp savo prioritetų. Ar yra kitų veiksmų planų, kurie yra ypač svarbus humanitarnės pagalbos rytyje? Pane Jeleva, žodis jums. Course, uh, uh, a... Žinoma, visų pirma bus peržiūrimas veiksmų planas ir tas procesas vyksta labai sėkmingai. E, ten yra 47 priemonės, pagal jį įgyvendintos arba įgyvendinamos 47 priemonės. Ir savo ruoštų norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad tas sutarimo dokumentas yra labai gerai paruoštas dokumentas. E, tai yra politiškai svarbus dokumentas, nes jį pasirašė trys institucijos, bet čia be abejo yra erdvės pažangai ir tobulėjimui. Reikia nepamiršti tarptautinės humanitarnės teisės e, įgyvendinimo, taip pat kariškių ir civilių santykių klimato kaitos daromo poveikio ir daugybės kitų dalykų. Sakyčiau, kad su šio komiteto ir parlamento pagalba mes uh, pasieksime tikros pažangos daugelies ryčių. Bus papildomas klausimas? Jei ne, tuomet žodis ponui Bermanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane tikrai, aš labai tikrai nejaukiai jaučiuosi dėl skaidrumo ir e, komisijos nariai privalo skaidriai dirbti. Noriu paklausyti jums techninio pobūdžio klausimą koks yra e, Europos komisijos vaidmuo teikiant humanitarinę pagalbą. Per... Atsiprašau, aš neišgirdau paskutinio jūsų sakinio. Kaip jūs vertinate Europos Sąjungos vaidmenį sprendžiant humanitarinės krizės ir uh, klausimus Adeno įlankoje. Mes turime būti aktyvus vietoje praktiškai ir humanitarnė pagalba yra paprastai grindžiama, teikiama įvertinus poreikius vietoje. Dirba patyrę ekspertai. Ir jeigu mane patvirtins parlamentas, aš norėčiau pati savo akimis pamatyti daugelį tas situacijas, krizės, kurios iškyla pati patikrinti nuvažiavusi vietoje. Ir kaip, kaip ir tos situacijos, kurią jūs minėjote atveju, esu pasirengusi nuvykti ir pasižiūrėti vietoje, kaip viskas atrodo. Papildomas klausimas. Like Somalia, make tokioje valstybėje kaip Somalis sunku išlaikyti humanitarnės pagalbos e, bešališkumą ir neutralumą. Ka, kaip jūs rengėte spręsti šį klausimą? Daugelie šalių š, šiuos dalykus sunku išlaikyti, tačiau tai yra humanitarnės pagalbos teikimo principai. Jie akcentuojami dokumente dėl humanitarnės pagalbos konsensuso ir juos puoselėja humanitarnės pagalbos bendruomenė. Ir tokiuose šalise kaip Somalis bei kitose valstybėse aš bandysiu visomis išgalėmis įtikinti vietos valdžią, suteikti mums galimybę teikti bešališką humanitarnę pagalbą. Parolė ta, monsieur Görens. Panas Hungerins. Merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Europos sąjunga yra pasauliniu mastu autoritetas teikiant e, humanitarinę pagalbą ir jungtinių tautų e, kontekste jie tenka ypatingas vaidmuo. E, ponios Jėlevos norėčiau paklausti, ar ji norėtų suteikti kokių nors naujų impulsų jungtinėse tautose tai humanitariniai pagalbai ir kita vertus, ar dabar teikiama tarptautinė humanitarinė pagalba atitinka e, poreikius. Pone Jėleva, žodis Jums. UN. Dėkui. Jungtinės tautos OČA ir kitos tarptautinės organizacijos priklausančios jungtinių tautų sistemai yra mūsų tinklo tiekiančius humanitarnę pagalbą valstybėms svarbi dalis. Be kitų, tarp nevyriausybinio organizacijų, tarptautinio raudonojo kryžiaus, kitų tarptautinių asociacijų, jos yra labai svarbios. Todėl mums yra labai svarbu stebėti, kaip vyksta jungtinių tautų reforma. Visiškai su jumis dėl to sutinku. Aš neteiksiu politikos pasiūlymo, nes e, mes su jungtinėmis tautomis galime tik palaikyti gerą dialogą ir pabandyti padėti jiems gero bendradarbiavimo ir koordinavimo dvasioje, laikantis e, mūsų darbo taisyklių. Mes galime tik stebėti reformą ir bandyti jiems padėti. Tačiau tuo pat metu dabar mes turime galimybę pagal mano portfelį, tai yra tarptautinio bendradarbiavimo aspektų, būti aktyvesni. Ir bendradarbiaudama su Katrin Ashton ir Relex komisarais, išorės santykių komisarais, aš norėčiau prisidėti prie skaidrios ir efektyviaus jungtinių tautų reformos. Ar turit papildomą klausimą, ponė Gerens? Euh, Siūlau daugiau klausimų nebeuždavinėti, nes labai vėluojame. Dabar. Ne, tiksliau klausimus uždavinėjame, bet sutrumpiname laiką. Ne 3,5, o 2,5 minutės dabar bus skiriamos. Pane Sižan. Madam Chair, Mrs. Gilefa, I came prepared. Pone pirmininkė, gerbiama Želėva, aš atėjau pasiruošus ir aš neteikiu klausimų apie Bulgarijos teisę. Aš klaus, teikiu klausimus apie standartus, kurių turime laikytis Europos parlamente. Mano klausimas labai paprastas. Štai čia aš turiu dokumentą apie pasaulinius kontaktus ir autospa e, dokumentą. Ar jūs manote, kad tos įmonės buvo parduotos, ar jūs dar tebesate savininkė tos autospar bendrovės? Šitas klausimas. Buvo nuspręsta, kad šitas klausimas turi būti sprendžiamas koordinatorių posėdėje. Not... Aš suprantu, kad ponė Želeva yra nepasirengusi atsakyti tų klausimų, bet ji turėjo būti pasirengusi. Jis sakė, kad ji tikėjosi tokių klausimų. Aš atėjau pasirengusi. Aš taip pat pasirengiau klausimų apie humanitarinę pagalbą, tačiau atsakymų negavau. Ir tai galiu pasakyti, nes kandidatė į komisarus nėra pasirengusi. Aš galiu suformuluoti savo klausimus, bet negaunu atsakymų. Aš manau, kad tai yra labai keistas būdas e, ieškoti skaidrumo Europos parlamente. Todėl gal, ponė Želeva, galėtumėte atsakyti mano faktinius klausimus. Paskutinis kartas, kai apie tai kalbame. Taigi, ponė Želeva, žodis jums. Aš nesu Global Consult bendrovės savininkė, nors ir pavadinimas pasikeitė. Aš nesu savininkė. Aš nesuprantu, iš kur jūs gaunate tą informaciją, bet taip yra. Dar kartą pasižiūrėkit į Burga, Bulgarijos registrus. Galime kartu tą padaryti, jeigu jūs norite. Aš kviečiu jūs kartu su manim nuvykti Bulgariją ir pasižiūrėti, kaip kas yra. Galite žiūrėti visus registrus, kokius tik norite. Aš padėsiu pasiekti jums mano gimtai miestą Burgas, kur ta įmonė buvo registruota ir e, tikiuosi, kad bus užtikrintas aukšto lygio skaidrumas ir viešumas. Visi šio parlamento nariai tą gali padaryti. Paskutinį kartą pasakau ir paaiškinu, aš nesu savininkė. Nesu ir tos kitos įmonės, kurią jūs paminėjote, savininkė, aš net jos pavadinimo nežinau. Are you prepared to come with me? Ar jūs pasirengusi vykti su manimi Bulgariją? You're invited now. Nous allons... Dabar esate pakviesta. Roleta, monsieur Sadril. Tesime toliau. Žodis ponui Sahadril. Atsiprašau, jeigu blogai ištariau. Klausimui 45 sekundės. Ačiū, pirmininkė, grįžtu prie humanitarnės pagalbos komisijoje yra vienas padalinys, puikiai dirbantis padalinys e, Europos komisijos humanitarinis pagalbos biuras, taip pat namas Eko biuras. Ar jūs turite kažkokių tai planų to biuro atžvilgių, kad užtikrintumėte geresnį e, jo darbą, e, pavyzdžiui, rengiant ilgalaikius planus? E, užtikrinant, e, steigiant atsargas e, įvairiose regionuose ir vietose. Thank you. Pone Jeleva, žodis Jums. Ačiū. Aš esu pasirengusi dirbti su visomis tarnybomis, kurios dirba komisijoje, tai yra labai svarbu, nes aš manau, kad didžioji mūsų darbo dalis yra uh, na, operatyvinė veikla, teikti pagalbą ir mažinti žmonių kančias vietoje, įvairiose pasaulio vietose. Ir koordinavimas tarnybų lygmenių yra labai svarbus. Taigi aš norėčiau, kad būtų geresnis koordinavimas ir geresnis dialogas tarp tarnybų Ilgalaikis pasirengimas, ilgalaikis planavimas yra labai svarbus, kad geriau galim, pasiruoštume galimoms krizėms. Jau minėjau, kad sieksiu kad bandysiu renkti scenarijus, už, bandysiu užbėgti galimoms krizėms už akių. Madame Strifler, vous avez la parole. Pone Strifler, žodis jums. De... Pone Jeleva, siekiant nepainioti, kokius vaidmenis atlieka humanitariniai nes ir kariškių organizacijos, mes gavome iš kariškių aiškius, aiškės nuorodas, ką jie daro vietoje tam, kad būtų išlaikytas neutralumas ir nepriklausomumas. Ką Jūs manote daryti Afganistane, stiprinant dialogą tarp kariškių ir politikų? E, humanitarinės pagalbos teikimo kontekste. Pane Jėleva. Ačiū. Šiuo klausimu jūs iškelėte labai svarbu mano prioritetų punktą civilių humanitarnės pagalbos teikėjų bei karinių pajėgų santykis. Labai svarbu, kad neišsitrintų skiriamosios ribos skiriančios humanitarinių darbuotojų mandatą ir kariškių įgaliojimus. Jūs paminėjote Afganistano atvejį. Tai iš ties labai svarbus atvejs, nes jis buvo panaudotas kaip netinkamas pavyzdys, kuomet buvo, nepais, kuomet buvo nepaisomas bešališkumo e, principas, bet galime kalbėti ir apie kitus atvejus, pavyzdžiui, Čadą. Aš rengiuosi sustiprinti dialogą visų pirma tarp Europos sąjungos karinių pajėgų ir komisijos, bei rengiuosi įtraukti užsienio reikalų ir gynybos ministrus ir raginti labai aiškiai atskirti ir apibriežti karinių pajėgų vaidmenį ir mandatą bei humanitarnės pagalbos darbuotojų mandatą. Norėčiau, kad iš anksto būtų pasirenkta prieš uh, priimant politinius sprendimus dėl karinių veiksmų. Voilà, je n'ai pas eu de, de question de... Ah, pas, excusez-moi. La parole est... Labai atsiprašau, žodis dabar užsienio reikalų komitetui, jungtiniam komitetui, kuriam vadovauja ponas, kuriam atstovauja ponas Paskų. So in... Ačiū. Mūsų diskusijų logika sufleruoja, kad jūsų darbą, jūsų postą galima vertinti trimis aspektais. E, prevencinis, grindžiamas reakcija arba tų dviejų elementų derinys. Kaip jūs rengėtės derinti tuos elementus? Pone Elėva, žodis jums. we are seeking to have an integrated approach. Siekiame integruoto požiūrio, kuris apimtų visus tris elementus, jūsų minėtus elementus. Ir tai buvo minėta daugelį kartų mūsų diskusijoje. Turime būti iniciatyvus, rodyti iniciatyvą. Pavyzdžiui, katastrofų rizikos mažinimas ir prevencija. Tai yra trečiojo ramščio uždavinys. Tačiau galime, remtis, ga, galime imtis prevencinės veiklos ir išplėtoti tokią veiklą ir priemonės. Ir ne tik, ne tik remtis e, na, spartaus reagavimo galimybė, bet taip pat ir renkti mokymus, ruoštis, įtraukti naujus veikėjus į šią veiklą ir taip pat dirbti skaidriau, išsiaiškinti, kokios priemonės ir ištekliai yra mums prieinami ir bandyti iš anksto mobilizuoti, suplanuoti galimus krizių scenarijus. Manau, mums tenka tokia atsakomybė ir kad mes turime gebėjimus, kad yra gebėjimai visą tai nuveikti. Ir taip pat reikėtų dėl to, kad dabar už tarptautinę pagalbą ir humanitarinę pagalbą atsakingas yra vienas postas, tai suteikia ypač geras galimybės. Turite dar papildomų klausimų, ne? Kadangi ne, tai tuomet pagal darbo tvarkė yra numatyta vadinamasis follow-up. Tačiau iš politinių uh, frakcijų vadovų klausimų mes negavome, todėl šitą dalį praleisime. Pasivėjame grafiką ir vėl galime pereiti prie trijų minučių su puse klausimų. Pone Kreitų. Colegului nostru de la Comisia de Mediu care se refera la incendiile din sudul Europei. Pone Želėva, grįžtame prie klausimo, kurį e, aplinkosaugos komitetas pateikė ir mūsų frakcijos atstovai apie jį kalbėjo. Tai yra miškų gaisrai pietų Europoje ir e, potviniai. Atsakymas e, iš dalies nuskambėjo jūsų įžanginėje kalboje, kur jūs sakėte, kad remiate naują Europos e, tarnybą civiliniai saugai. Kaip jūs įtikinsite komisiją ir valstybėms narės, kad jos suteiktų lėšų tokiai naujai tarnybai, e, civilinės saugos tarnybai ES veikti, žinant, kad jau dabar yra labai sunku laikytis pažadų, kurie yra pateikti skurdžiausiams valstybėms? Prašom žodis Jums. Um, the... Dėkui šį klausimą. Labai įdomus klausimas. Taigi, diskusija jau nuo 2006 metų ta tema vyksta. Aš jau paminėjau, kad iš tiesų pradėjome gyvendinti gerą projektą, parlamento tiesą sakant dėka. E, visuomet Europos parlamente vyksta vaisingos diskusijos tą temą. Mes galime sustiprinti dialogą ir paskatinti bendradarbiavimą valstybių narių tarpe ir galime joms geriau, padėti geriau pasirenkti. Galime e, pateikti analitinio darbo rezultatus, galime sudaryti tam tikrą inventoriaus sąrašą, e, inventoriaus ir pajėgų, kurias valstybės narės galėtų pasitelkti krizės atveju. Kaip žinote, bandome pasinaudoti skirtingų valstybių narių e, lėktuvais kovoje su miškų gaisrais, tai buvo daroma praeitą vasarą, buvo sukaupta daug naudingos ir geros patirties. Pirmiausia, reikia labai aiškiai pasakyti, kokiu išteklių mes turime ir kokiomis priemonėmis galime naudotis. Ir tik tada galime prašyti daugiau išteklių, nes laikasgi yra sudėtingas. Ir pirmiausia, mes iš tiesų negalime prašyti daugiau lėšų tam, kad būtų įsteigta nauja Europos tarnyba. Aš e, turiu klausimą dėl tarnybos, kuri dar neegzistuoja. Jūs dabar būsite komisarė atsakinga už Europos civilinės saugos korpusą, ar ne? Taip, jūs teisi, tokia tarnyba dar neegzistuoja. Projektas tik eksperimentinis bandome įvertinti ir išsiaiškinti, ar būtų įmanoma tokią tarnybą ir korpusą turėti. Tačiau kol kas tą eksperimentinį projektą dar reikės apžvelgti ir įvertinti. Parlamentas kartu su komisija galės išreikšti savo nuomonę dėl to, bet būkime realistai ir nepamirškime, kad civilinės saugos klausimas yra visų pirma nacionalinės kompetencijos sritis. Toliau žodis ponui Louis Michel. Euh, pone pirmininkė, pone paskirtoji komisarė, trumpai, kokius galite pasiūlyti instrumentus, kad sustiprėtų tarptautinė teisė, kur yra pažeista, Europ... kad Europa galėtų reaguoti arba bent jau denonsuoti kažkokius tai veiksmus. Klausimas būtų toks, kaip tą padaryti. Kitas dalykas. Suprantu, kad su jungtinių tautų agentūromis norite glaudžiai bendradarbiauti ir visiškai tam pritariu, tačiau man kyla klausimas, kaip tą padarysite, nes. E, nepriskirdama tokio banalaus paskirstimo langelio vaidmens Europos komisijai. Nutraukiamas klausimas pirmininkės ir suteikiamas žodis poniai Jelivai. Thank you, Mr. Mich uh, Michel. Um, first of all, uh, thank you for raising the very important. Ačiū, ponė Mišel, už tokį įdomų ir svarbų klausimą dėl tarptautinės humanitarnės teisės ir jo teisinių priemonių, jūs geriau negu aš žinote, kad kai kuriais atvejais negalime pasitelkti jokių kitų priemonių negu tik e, gerą diplomatiją. Tik tokiu būdu galime įtikinti vietos politinę valdžią įsileisti mūsų humanitarinės pagalbos operacijas. Bet kadangi jūs paminėjote priemonės, tai aš pasakysiu, kad dažniausiai yra naudojamas stabilumo priemonės ir kitos priemonės, kurios yra sukurtos e, išorės santykių generaliniam direktoratui. Be to, per visus tarptautinius forumus mes stengiamės propaguoti E, daugiau didesnė pagarba tarptautiniai humanitariniai teisiai. Būtina pabrėžti, kad tarptautinės humanitarinės teisės laikymasis yra labai svarbus ir humanitarinės srities e, personalo apsaugai. Humanitarnės pagalbos tiekėjai turi turėti daugiau galimybių suteikti tą pagalbą ir e, humanitarinė teisė leidžia užtikrinti mūsų veiksmų efektyvumą. Kaip jau sakiau, aš būsiu tvirta to e, rėmėje. Turit papildomą, ponė Mišelį. Oleta, madam Levin. Pone Levin. Labai ačiū, ponė Jeleva. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate sėkmingai gyvendinti ES strategiją dėl e, katastrofų rizikos sumažinimo, e, kai naujų pinigų nėra suteikta strategijai paremti. Suprantame, kad klimato kaita yra žmogaus sukurta problema. Taigi jūs kaip komisarė, kokiu priemonių imstės, kad padarytumėt poveikį besivystančių, tarptautiniam bendradarbiavimui, kad besivystančiose šalise būtų užkirstas kelias katastrofoms. Pirmiausia, galvoju apie nelegalų miškų kirtimą. Pone Žerėva, prašom. Labai ačiū. Klimato kaita yra Klimato kaita yra žmogaus sukurta problema. Bet tai turbūt nėra sritis e, priklausanti konkrečiai humanitarnės pagalbos ryčiai. Nes, kaip jūs sakėte, mes papildomų pinigų neturime. Ką mes galime padaryti? Mes galime tik tai didinti e, informatumą apie tai ir būti labai aktyvus politiniu lygmeniu užmėgdami politinį dialogą. Aš, kaip Bulgarijos užsienio reikalų ministrė, galiu uh, jūs patikinti, dalyvavau Kopenhagos konferencijoje ir stebėjau diskusijas. O kągi mes galime padaryti? Be bejonės mes galime e, būti aktyvesni trečiose šalise. Mes e, žinome, kokia jų finansinė padėtis ir jie patys negali prisidėti prie kovos su klimato kaita. E, Tačiau tuo pačiu metu mes turime nepamiršti, kad humanitarnė pagalba yra tik tai vienas būdas padėti žmonėms. Tai nėra galutinis sprendimas, nes tokiu būdu neišspręsime visų kenčiančiųjų problemų. Madame Levin, was that, was that, you have a follow-up question? Ar turit papildomą klausimą? Taip, jūs paminėjote, kad buvote Bulgarijos užsienio reikalų ministrė. Taip pat norėčiau komentaro apie tą faktą, kad Bulgarija neteikia humanitarnės pagalbos. Pone Želeva, ačiū už šį klausimą. Aš pati nustebau sužinojusi, kad mes neturim specialios organizacijos e, Bulgarijos užsienio reikalų ministerijoje tam tikslui. Bet labai atvirai galiu pasakyti, kad ši problema yra nauja. Ir ji aktuali visiems ES naujokams. Aš galiu Jūs patikinti, kad per tuos šešis mėnesius, kai aš dirbau ministre, bandžiau įsteigti ten specialų padalinį kuris e, dirbtų ir vystimosi pagalbos rytyje, ir humanitarnės pagalbos rytyje. Iš tiesų mums labai smagu žinoti, kad visi naujokai, visos dviejų paskutinių plėtros bangų valstybės pasirašė geros donorystės ir humanitarnės pagalbos sutartis. Dabar žodis suteikiamas poniai Birgit Šnyber Jastram. Frau Vorsitzende, Frau Jeleva, Sie haben zu Beginn äh, dieses, dieses Hearings heute. Pone pirmininkė, pone Jeleva, šio šiandienos klausimo pradžioje jūs kalbėjote apie aplinkosauginių katastrofų galimas pasiekmes vargingiausiams valstybėms. Ir jūs sakėte, kad norite kurti stiprius gebėjimus ir kad koordinavimas būtų svarbiausias dalykas šiame e, darbe. Ir dabar norėčiau, kad konkrečiau apie tai pakalbėtumėte. Pone Jeleva, žodis jums. Äh, Dėkuoju už klausimą. Manau, kad koordinavimas yra svarbiausias žodis. Ne tik dėl to, kad visi jūsų minėti elementai priskirti mano, man su, mano mandatui, bet dėl to, kad krizės tapo tokios sudėtingos, jog mums reikia visą veiklą tinkamai koordinuoti su vietoje esančiais žmonėmis. Mums svarbu ne tik gerai pasirenkti, ne tik gerai parengti pagrindinės mūsų tarnybas, kad jos gebėtų valdyti kad jos žinotų, ką daryti gamtinių katastrofų atveju ir pasirenktų konkrečioms krizėms, bandant jas prognozuoti, pasinaudojant globalinio vertinimo ir pamirštų krizių priemonę svarbu, kad mes konkrečioje vietoje turėtumėme, kur krizė ištiko, turėtumėme galimybę koordinuoti visą ten vykdomą darbą. Taigi visų pirma yra tarnybos ir ekspertai, kurie dirba komisijoje ir dirba labai profesionaliai. Tad taip pat yra šimtas ekspertų, kurie dirba vietoje ir kurie gali pateikti labai aktualią analizę, paaiškinti, kokių išteklių reikia ir kokių veiksmų reiktų imtis ir gali tą analizę pateikti per keletą valandų. Ar turite papildomą klausimą? Klausė pirmininkė. Na. No. Ne. Toliau. Pone Patricija Tirolien. Ja, grazie. E... Ne, sako kalbėti, aš esu tuoja, bet aš pavaduoju ponę Tirolien. Ha fatto cenno, molto incidentalmente. Jūs atsakėte ponui Mišel ir kalbėjote apie Europos darbuotojų saugumą. Dar norėčiau pratesti šitą klausimą. Jūs žinote, kad vis dažniau ir dažniau pasikėsinama į humanitarinės veikl... E, pagalbos teikėjus, kurie prilyginami valstybių politikams. Taigi tie žmonės daly... veikdami ir dalydami tą paramą, pagalbą humanitarinę, iš tiesų atlieka labai svarbu vaidmenį. Ką komisija numato reaguodama į tokią problemą? Aš minėjau, kad humanitarnės pagalbos teikėjų saugumas yra vienas iš mano prioritetų ir 2008-aisiais vien per tuos metus e, buvo nužudyta daugiau apie 122 humanitarinės pagalbos teikėjai. Jie prarado gyvybės dėl to, kad buvo labai pavojingoje situacijoje. Taigi mes turime parodyti, užtikrinti, kad humanitarinės pagalbos teikėjų darbo sąlygos e, būtų kiek įmanoma saugesnės vietoje. Ir aš esu pasirengusi dirbti su visais su visomis susijusiomis tarnybomis. Aš sieksiu gero dialogo su visais veikėjais šalise, nevalstybiniais veikėjais, nevalstybinėmis organizacijomis taip pat, nes aš suprantu, jog jeigu kalbame apie ginkluoto konflikto situaciją, tai ji yra pavojinga. Tuo pat metu turime daugiau nuveikti rengdami mūsų humanitarinius darbuotojus. Aš minėjau nevyriausybinės organizacijas, su kuriomis susitikau prieš e, klausimų savaitę. Įvyko labai atvira diskusija ir jie paaiškino, kad jie pristatė savo darbuotojus, ten dirba tikrai labai gerai pasirengusių žmonių. Svarbiausia jiems turėti tinkamą įrangą ir dar geriau pasirenkti. Pone Toja, ar turite papildomą klausimą? Taip, nevyriausybinės organizacijos. Pažvelkime 2010-ųjų tarpin, 2010 tarpinį planą. E, kokį vaidmenį norite suteikti NVO, kokius ryšius norite išlaikyti su tomis organizacijomis? NGO. Pone Jeleva, nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbus mūsų humanitarnės pagalbos tinklo elementas, jos dirba vietoje ir tarp jų yra tikrai labai gerai dirbančių, labai daug patirties sukaupusių organizacijų. Noriu Jums pasakyti, kad aš rengiuosi gilinti bendradarbiavimo ryšius su jomis, nes yra susiklostę geros e, procedūros, egzistuoja aktualios taisyklės, pagal kurias galima labai tinkamai išrinkti tinkamą organizaciją.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 direktyvą dėl gaisrų prevencijos ir gaisrų valdymo. Taip pat joje raginama komisija įkurti gaisrų ir sausrų stebėsienos centrą. Norėčiau paklausti, ar Jūs manote, kad tai būtų gera mintis draugė su bandymais e, renkti labiausiai gaisrų siaubiamų regionų žemėlapius. Uh, Jūs minėjote stebėsinos ir informacijos rinkimo centrą. Tai yra labai svarbus civilinės apsaugos mechanizmo. E, de, tai labai svarbus so, so civilinės apsaugos mechanizmo dalis. E, Aš žinau, kad parlamentas labai palaiko šį pasiūlymą ir Stoholmo programoje bei daugelėje kitų politinių dokumentų apie tai kalbama. Lisabono sutartyje dabar yra įrašta solidarumo nuostata ir mes galime sustiprinti ir pagilinti šį elementą, užtikrinti solidarumą tarp valstybių narių ir už ES ribų. Atsakydama konkrečiai jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad aš esu pasirengusi, jeigu parlamentas taip pat tam pritartų, iš, išklausiusi jūsų pasiūlymų, esu pasirengusi gerą bendradarbiavimo dvasę e, grįžti pas jūs su pasiūlymu šią temą follow-up question. Turite galimybę užduoti papildomą klausimą. Uma direktyva sobre. Mano klausimas buvo labai konkretus. Ar jūs pristatysite direktyvos projektą dėl to, kaip reikėtų valdyti, e, dėl gaisrų prevencijos ir valdymo, kaip ir dėl potvinių? Direktyva yra labai svarbus teisės aktas. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad reikia kolegijoje aptarti galimybės ar teikti parlamentui tokio pabudžio pasiūlymus. Bet aš norėčiau išklausyti ir jūsų kaip parlamento minčių. Aš žinau, kad Europos parlamentas yra e, labai kvalifikuotas tam, kad nusiųstų atitinkamą pagalbą žmonių kančioms sušvelninti. Taigi, jeigu parlamentas to norės, aš labai atidžiai apie tai pagalvosiu. Nous avons maintenant une catch the eyes session. Dabar spontaniškų pasisakymų sesija. 5 minutės. 5 minutės. Ir e, ten kalbėsime apie humanitarinės erdvės sumažėjimą. E, ir tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų išaugimą. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Žinome, kiek daug žmogaus teisų pažeidimų yra padaryta buvusioje Kongo teritorijoje. Jūsų nuomonė, kas neteisingo įvyko su jungtinių tautų organizacija Kimija 2 ir ką galėtume padaryti, kad tokių klaidų ateityje išvengtume? Pone Stas. De toestand in Gaza is eh, op humanitair vlak uh, indrukwekkend slecht. Situacija Gazoje humanitariniu požiūriu yra baisi. 2 milijonai žmonių kenčia. Izraelio valstybė bando padaryti taip, kad humanitarinė pagalba į zoną nepatektų. Ką jūs kartu su kitais komisarais galite padaryti, kad į gazą patektų humanitarinė pagalba? Newton Dunn. Ačiū, gerbiama kandidatė į komisijos narius. Aš čia sėdžiu. Krizė pagal apibrėžimą yra staigus dalykas. Jūs turėsite dirbti su 27 valstybių narių vyriausybėmis, kurios nenorės duoti pinigų, nes laikotarpis sudėtingas. Kaip jūs ketinate susidirbti su 27 ministrų grupe, su žmonėmis, kurie netikės to, ką jūs sakysite? Pone Želeva, atsakykite tuos tris klausimus. Ačiū. Pirmiausia, dėl Kongo. Mes visi žinome, kad humanitarnės pagalbos erdvė mažėja ir mums reikia aktyviau veikti visais lygmenimis. Stengiantis iš esmės sustiprinti bendradarbiavimą su vietos veikėjais. Aš galiu Jūs patikinti, kad tai bus tarp e, pirmųjų darbų, kuriuos aš nuveiksiu, jeigu parlamentas mane patvirtins. Gazoje galiu Jūs patikinti, kad ketinu ten apsilankyti. Vos tik būsiu patvirtinta, nes man labai rūpi ten susidariusi padėtis. Aš žinau, kiek daug problemų su iškyla dėl blokados, dėl to, kad humanitarnės pagalbos operacijos negali būti vykdomos vietoje. 95 tūkstančiai gyventojų e, išgyvena iš mūsų humanitarnės paramos. Ir aš e, darysiu viską, ką galiu, kad galėčiau iš karto nuvykti į Gazą. Taigi 27 valstybės Aš kaip Bulgarijos užsienio reikalų ministrė žinau, kaip sunku yra dirbti taryboje ir kaip sunku yra pasiekti konsensusą. Visuomet atsiranda grupė žmonių, kurie nenori laikytis daugumos pozicijos. Aš esu linkusi kalbėti su žmonėm ir esu motivuota tai padaryti. But, but Dar du žmonės nori pasakyti, ponas Havit. Praeitie, kaip buvusi užsienio reikalų ministrė, kaip jūs propagavote pagarbą žmogaus teisėms kitose pasaulio dalise ir šalise ir ko jūs pasimokėte iš tos veiklos, kas ką būtų naudinga ateityje jums dirbant humanitarnės pagalbos rytie. Pone Keller. Ponas Kelleras, prašau pirmininkė. Keli. Pirmiausia, Noriu pagirti ponę Želevą, ji labai tvirtai laikosi kol kas. Beveik baigėsi klausimas, mano klausimas būtų toks. Kaip jūs e, nuspręsite, kokią humanitarnę pagalbą reikia teikti tokiam valstybėm kaip Zimbabvė? Akivaizdu, kad šalise, tokiuose šalise yra pažeidžiama žmogaus teisės. Akivaizdžiai. Strifler. Pone Štrifler, prašom. Oui, euh, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure euh, dans la réponse. Dėl Kongo Respublikos jūs sakote, kad tai yra prioritetas, tačiau kiekvieną dieną maždaug šimtas moterų būna išprievartaujama toje teritorijoje, jeigu jau turi ją patekti. Ką galima sugalvoti ten padaryti? Ar turite kokiu nors pavyzdžių, kaip galima būtų spręsti tą didelę problemą, ponė Dželeva, jums žodis ir galite dabar atsakyti tuos užduotus tris klausimus. Human rights is, uh... Žmogaus teisės yra labai svarbu visose politinėse diskusijose. Todėl aš galiu Jūs patikinti, kad labai daug temų nuo Balkanų krizės iki mūsų žemino rytinės dalies, o ir už ES ribų yra aptariama e, ir aš dalyvavau tokio pabudžio diskusijose, kai buvau mano ša savo šalies užsienio reikalų ministrė. Žmogaus teisų pažeidimai Zimbabvėje ir humanitarnė pagalbos erdvė. Be bejonės, padaryti galime dar labai daug ką. Bet kaip jau sakiau, galime pradėti tyliają diplomatiją kad įtikintume politinę administraciją konflikto zonoje įsileisti mus, teikti humanitarnę pagalbą. O po to mes turėsime eiti dar toliau ir pabandysime padaryti politinį spaudimą administracijai. Atsakydama į labai įdomų klausimą dėl moterų padėties Konge ir jų seksualinį išnaudojimą, Aš kaip moteris galiu Jūs patikinti, kad labai aktyviai dalyvausiu sprendžiant šią problemą. Ir dabar 21 amžiuje mes negalime e, seksualinių nusikaltimų ir seksualinio smurto naudoti kaip priemonės ar ginklo darbo vietoje. Aš pasinaudosiu savo veikla ir mūsų humanitarnės pagalbos operacijomis tam, kad apsaugočiau moteris. Turime eiti toliau. Toliau žodis Iva Vagre. Poštovana gospa Jeleva, meni je iskreno žal, da morate vi odgovarjati na vprašanja v tako. Ačiū. Aš atsiprašau, kad jūs turite atsakinėti klausimus tokioje nepalankioje atmosferoje, kokį šiandien susidarė. Aš tikiuosi, kad e, galėsime čia šiek tiek pagerinti padėtį. Manau, kad pirmininkas Baroso turėtų jums suteikti solidžią nuomonę, pagrįstą teisės tarnybų išvadomis apie jūsų interesus. Mano klausimas yra konkretus. Dviejose valstybėse e, šalis, e, šalių vyriausybės uždraudžia humanitarnės pagalbos teikimą sąmoningai. Sudaną ir Izraelį turiu galvoje. Jūs esate patyrusi politikė. Ką darysite su tomis dviejomis vyriausybėmis? Sudanu ir Izraeliu, jeigu jūs būsite patvirtinta kaip komisarė. Prašom, žodis jums. Uh, human, humanitarian right is, uh, humanitarian assistance. Humanitarinė pagalba yra nepriklausoma ir mes galime tik tai užsimti lobistinę veiklą, raginti, suteikti galimybę, suteikti pagalbą. Kalbant apie Sudano atvejį, aš viską puikiai žinau. Mes ten aktyviai veikiame jau daugelį metų, bet situacija skirtingose valstybės regionuose prastėja. Mes negalime pasitenkinti susidariusią padėtimi, turime toliau bandyti daryti kitus žingsnius. Aš esu pasirengusi nuvykti vietą, susitikti su politinės valdžios atstovais Kalbant apie Izraelį, aš minėjau padėti gazos ruožę, aš puikiai žinau padėti ten. Ir aš manau, aš išvelgiu daugybę galimybių veikti ten, netgi kalbėtis techninių lygmenių su visais susijusiais veikėjais. Ir aš vyksiu į gazos ruožą, jeigu uh, būsiu patvirtinta šiame poste. Pane Vagal, ar turite papildomą klausimą? Ne. For Madame Teoka. Toliau ponė Teokaros. Thank you, Madam Chair. Mrs. Jeleva, it is known that... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Jeleva, yra puikiai žinoma, kad AIDS yra skurdžių lyga, tačiau pasaulio sveikatos organizacija nemokamai dalina vaistus tik tuo atveju, jeigu mm, ligonis gali pateikti kraujo, e, kraujo analizės e, tyrimą. Tačiau daugelis žmonių neturi galimybės pasinaudoti tokią paslaugą. Taigi labai svarbu išspręsti egzistuojančią korupciją ir teikti humanitarinę pagalbą bendruomenėms, kurioms reikia tos pagalbos tiesiogiai. Ar jūs rengėtės kažką daryti ir žengti svarbius žingsnius šioje srityje? Pane Jeleva, sveikatos apsaugos užtikrinimas yra svarbi mūsų veiklos ir operacijų dalis. Jūs puikiai žinote, kad humanitarinė pagalba yra grindžiama poreikiais ir ją. Ja, ji yra teikiama jos prireikus. Ir kai iškyla būtinybė, mes teikiame vaistus ir užtikriname reikalingą sveikatos apsaugą. O korupcija aukštų lygmenių yra labai pavojingas reiškinys, turime tai suvokti. Ir tai nėra tiesioginė mūsų užduotis kovoti su korupcija, bet mes galime prisidėti prie tos kovos, uh, per savo darbą galime tai daryti, užtikrindami, kad vaistai ir paslaugos būtų teikiamos tiems žmonėms, kuriems jų reikia. Turite galimybę užduoti papildomą klausimą. E. Ar jūs rengėtės steigti Europos humanitarinę darbo pajėgų grupę, kad, kuri rūpintųsi visais šiais uh, uždaviniais ir uh, na, reaguotų į krizės joms iškilus. Pagal Lisabonos sutartį turime kurti Europos laisvanorišką humanitarinį korpusą. Jeigu iš manęs klausite apie papildomą uh, grupę, kuri rūpintųsi tokiais klausimais kaip sveikatos apsauga, tai galiu pasakyti, kad tai yra gera iniciatyva, kuri gali būti labai naudinga. Tačiau turime būti realistai ir suvokti, kad papildomų lėšų biudžete tam nėra. A madame, a monsieur David Maria Sassoli. Sì, si, grazie Presidente. Ponas Sassoli. Designato, devo dire che non sono molto. Pone paskirtoji komisarė, turėčiau prisipažinti, kad mane ne visai tenkina jūsų atsakymai dėl humanitarinės pagalbos teikėjų saugumo kai kuriuose regionuose, kuriuose mes dirbame. Ką pasiūlysite atstovams bei vystimo komisarui, kad būtų užtikrinta humanitarinės pagalbos teikėjų sauga? Kaip jau minėjau, turime dirbti abiem lygmenimis. Turiu galvoje humanitarinės ties darbuotojų saugą. Jie turi dirbti skirtingose vietovėse ir šio požiūriu būtų naudinga gerinti jų mokymą ir rengimą čia e, štabe o ir skirtingose vietovėse. Politinių lygmenių reikia kreiptis į trečiasias šalis, atitinkamas šalis, kad jos laikytųsi tarptautinės humanitarnės teisės, nes būtent ši teisė suteikia mums galimybę imtis humanitarnių veiksmų ir vykdyti, human, teikti humanitarnę pagalbą. Taigi, ta veikla turi būti integruota ir, e, kaip jau minėjo komisijos vicepirmininkė ponė Ashton, mes tikimės, kad e, mums pavyks užmėgsti gerą bendradarbiavimą ir dėl e, tarptautinės humanitarnės teisės laikymosi. Pone Sasoli, turit papildomą klausimą? Il Sudan, il Sudan, il paė... Taip, klausimas dėl Sudano. Sudanas yra šalis, kuri gauna daugiausia humanitarinės pagalbos, tačiau mažiau negu pusė e, gyventojų gali lengvai gauti geriamo vandens. Ką jūs galėtumėte pasiūlyti, kad ES suvaidintų esminį vaidmenį, o ne tik tais kažkokiu tai fondų davėjų? Sudanui iškyla daug sunkumų. Pabėgėlių problemos E, iš namų išė, išvarytų žmonių problemos, vandens problemos, maisto tiekimo sunkumai, daugybė kitų problemų. Kaip žinote, bendrai komisija finansuoja operacijas vietoje ir tas jau daroma daugelį metų. Ir e, šioje konkrečioje situacijoje mes e, suprantame, kad e, to klausimo negalima išbraukti iš komisijos metinės programos. Vadinasi, mes situaciją gerai žinome ir bandome padėti e, vietos žmonėms, taip pat ir vandens klausimą išsprendžiant. Klausimas poniai Prieda. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea, e, doamnă. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ponę Želevą E, su tuo, kad jos kandidatūra iškelta į komisarės vietą. Tai yra susijęs su ES vertybėmis, apie kurias čia dažnai kalbame. Antra, jūs kalbėjote jau anksčiau apie tai, bet norėčiau dar prie to sugrįžti. Kaip jūs ketinate kovoti su seksualiniu smurtu, kuris, kaip jūs pati sakėte, tampa ginklu Norėčiau, kad jūs e, plačiau pakalbėtumėte to klausimą. Ačiū. Prašom, ponė Žėlėva, žodis jums. Uh, of... Seksualinio smurto aukoms ir lytinio smurto aukoms mes teikiame įvairias pagalbos priemonės Pirmiausia, steigiame prieglaudas moteriams ir mergaitėms nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Be to, teikiame psichologinę pagalbą, psichinės e, sveikatos priemonės taikome. Ta daryti yra labai sudėtinga tam tikromis aplinkybėmis, bet būtent Taip yra, pavyzdžiui, Konge. Politiškai yra ketinama pateikti parlamentui polici, politinį pareiškimą tą temą, įvardinant e, sektorinės politikos rūšis. Mes siekiame, kad būtų daugiau žinoma apie uh, seksualinį išnaudojimą besivystančiose šalise. Ir apie tai, kad tokie nusikaltimai, tokie veiksmai yra naudojami kaip ginklas e, sumur, ginkluotose nusikaltimuose, ginkluotose konfliktuose. Yra du veiksmai, kuriuos aš numatau nuvid, padaryti teikdama pagalbą ir užtikrindama sveikatos apsaugą nukentėjusiems. Ar reikia klausimą papildomam klausimui, ar turit papildomam? Ne, ačiū, neturiu. Žodis ponui Noiser. Ähm, Frau Jelena, im neuen EU. Pone Jelena. Afganistano ir Pakistano veiksm, e, veiksmai ES Afganistane ir Pakistane numatyti rūdienį, tačiau aš manau, kad mums patiems reikalinga pagalba labiau, kaip jūs manote, ką galima padaryti Afganistane iš mūsų pusės, iš NATO pusės arba JAV. Kaip jūs viską koordinuosite, o konkrečiai kaip veiksite, kad E, įvairi civilinė pagalba e, aiškiau būtų atskirta nuo karinių veiksmų. Ähm, Atsakymas. Afganistanas yra tarptų šalių, kur tikrai turime imtis labai plataus masto veiksmų. Iš tiesų, tam skiriamas biudžetas be jokios abejonės yra labai didelis. Konkrečiai kalbant apie Afganistaną, pasakyčiau, kad labai stipriai, stiprų santykiai tarp e, karinių ir civilinių veiksmų. Mums tai yra didžiulis galvos skausmas. Ar reikia vykti į vietą? Aš ketinu ten vykti, reikia pasižiūrėti savo akim ir nuspręsti, kaip geriau koordinuoti mūsų veiklą su kariškiais, kadangi tai yra be galo svarbu. Mūsų humanitariniai pagalbai labai svarbu numatyti tinkamą patekimą jos gavėjams. Taigi reikia sudėti visus taškus ant į, padaryti taip, kad viskas vyktų sutinkamai su humanitariniais principais. Civilinė sauga yra be galo svarbus dalykas. Aš buvau susitikusi su tarptautinės bendruomenės atstovais ir e, visi galvoja, kad mes su kariškiais turime dirbti ranką rankon. Iš tiesų, ES ir visas pasaulis turėtų labai rimtai atsižvelgti į šią problemą. O aš asmeniškai esu pasirengusi nuvykti į vietą ir pasižiūrėti, ko reikia iš tikrųjų, kad ta pagalba būtų kaip galima efektyvesnė. Ar dar klausimų yra? Taip. Trumpas klausimas toje pačioje dvasioje. Kalbant apie humanitarinę pagalbą ir apie Karzajaus vyriausybę. Ar galima su nuosaikiaisiais talibanais užmėgsti dialogą ir tą dialogą vystyti? Atsakymas. Talibanai dabar kontroliuoja 60 teritorijos. Talibai kontroliuoja 60 procentų teritorijos. Ir e, kalbant apie humanitarinius veiksmus, tai reikėtų užsitikrinti, kad humanitarinę pagalbą teikiantys žmonės dirbtų saugiai. Taigi dirbti reikia su visais, jeigu tai tik tais padėtų išspręsti situaciją. Ir jeigu tai gali pagerinti humanitarinę pagalbą teikiančių žmonių padėtį. Klausimas. Laiške Baroso pasirodo, kad e, DG, generalinis dekoratoratas ECO valdys humanitarinį, e, kruos humanitarinį klausimą, kokia jūsų pozicija būtų dėl finansavimo ir panašiai. Said, uh, have, uh, clear... Noriu labai aiškiai pasakyti, kad yra aiškiai paskirstytas biudžetas humanitarinės pagalbos uh, biudžetas sudaro maždaug 700 milijonų eurų. Civilinė apsauga, apsaugai numatytas papildomas biudžetas. Ir nėra planų iš tų eilučių padaryti vieną. Norime užtikrinti didesnį koordinavimą ir sklandumą. Uh, kad civilinė apsauga būtų, veiktų kaip papildomas veiksnys, kad jos veiksmingumas būtų didesnis, bet nesirengėme naudoti šių skirtingų, šių eilučių e, lėšas kitiems tikslams, nes pobūdis tos veiklos yra skirtingas. Tako. Pone Stikler, ar turite papildomą klausimą? Euh, Klausimų nėra, taigi dabar suteiksime žodį rinkiniam komitetui, žmogaus teisų pakomitečiui, kurį atstovauja pana Utela. Um, uh, was... Humanitarnės pagalbos teikėjų saugumas jau buvo svarstytas, bet noriu žodžiu poniai Jėlevai klausimą apie tai, kaip užtikrinti tų žmonių, tų pagalbos teikėjų e, atsiprašau, tų žmonių, kurie gyvena e, pabėgėlių stovyklose šalies viduje pagrindinės žmogaus teisės. Ką padaryti, kad tos teisės būtų tinkamiau užtikrinamos? Ar jūs manote, kad žmonių dirbančių tose stovyklose nuolatinis rengimas ir mokymas būtų sprendimas? Pone Jeleva, žodis jums. Manau, kad jūsų siūlymas dėl mokymų vietoje tose stovyklose būtų labai naudingas dalykas. Manau, kad kalbant apie asmenys, kurie, kuriems tenka gyventi kartais labai ilgą laiką stovyklose, viduje perkeltos menų stovyklose, reiktų vengti situacijos, kuomet, kad kurioje tie žmonės patirtų spaudimą. Dalyvavimas, darbas tokiuose stovyklose turėtų būti laisvanoriškas. E, manau, kad galime renkti mokymus, taip pat renkti kursus, kuriuose būtų dėstoma, dėstoma žmogaus teisės bei taip pat uh, būtų teikiama informacija apie susijusius teisės aktus. Pane Hautala. Trumpai. Ar jūs manote, kad moterų pagrindinių teisų užtikrinimas yra atskiras iššūkis, papildomas iššūkis šiame kontekste ir, aš, ir turite kažkokių minčių pasiūlymų, kaip jas galima būtų užtikrinti? Um, reading the briefings about uh, this um, uh, hearing, uh, I skaitydama informaciją ir besirengdama šiem, šiam klausimui, aš paskaičiau labai svarbę mintį, kad moteris tuose šalise, ypač karinių konfliktų draskomose e, zonose, jie, moteris tampa kaitos reformų varikliu ir moterų bei mergaičių atveju jų labui mes turime būti labai aktyvūs, aiškinti joms apie jų teisės, teikti joms psichologinę ir socialinę pagalbą bei paramą. Būtent dėl to, kad kalbėti su lytinio smurto aukomis yra ypač sunku ir yra integruoti jas į normalų gyvenimą yra sudėtinga. Būtent dėl to turime imtis tokių priemonių. Alors, nous sommes maintenant à la session de follow-up euh, questions sur les, sur les questions déjà posées. Dabar vyksta tolimesni klausimai dėl tų klausimų, kurie buvo užduoti. Trečiajam raundui dar liko devynios minutės. Tačiau negavau klausimų raštu kaip numato procedūra. 30 sekundžių jums skiriu, kad atsiųstumėte man tuos klausimus raštu. Palieku jums keletą sekundžių, jeigu follow-up klausimų daugiau nėra, papildomų klausimų nėra, tuomet pradėsime paskutinį klausimų raundą. Je pense que euh, Tis, Tis, elle fait permanent à la tête. Ouais. Ah. Ouais, non, il y aura. Pone Berman, jei jūs tik vienas tą klausimą turite užduoti, tai prašau jį užduoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Jėleva, aš pagidaučiau, kad jūs analizuodama e, būtumėte konkretesnė. Tai yra, kas buvo negerai, kalbu apie Kongą, jungtinių tautų pajėgas, taip pat Kongo armiją. Kodėl ten viskas taip nesėkmingai baigėsi, nes ten buvo daugybė žmogaus teisų pažydimų. Ką reikėtų daryti, kad ateitie būtų išvengta tokių situacijų? Aš esu čia ne tam, kad e, tapčiau mūsų tarnybos generalinė direktorė. E, Ir aš nežinau visų tos situacijos detalių ir smulkmenų, bet aš esu pasirengusi ir noriu patikinti jūs, kad dar kartą grįžusi pas jūs e, pateiksiu konkretų pasiūlymą, kaip patobulinti situaciją ten. Bon, nous commençons maintenant la dernière euh, ronde de questions. Et la parole est à Monsieur Guerrero. Pradedame paskutinį klausimų raundą ir žodis suteikiamas ponui Gerirų. Humanitarinių darbuotojų saugumas yra vis svarbesnis ir svarbesnis dalykas, siekiant, kad humanitarinė pagalba būtų efektyvesnė. Praeitais metais, kaip žinote, žuvo šimtas tokių darbuotojų labai svarbios kai kurios išlaidos iš humanitarinės pagalbos buvo išbrauktos. Ką darysite, kad darbuotojų saugumas pagerėtų? Ar įtrauksite saugumo klausimą į reglamentą? Dėl Europos savanorių korpuso. Tas klausimas labai svarbus ir reikia parengti labai kruopštų pasiūlymą tą temą. Reikėtų vengti pavojingų situacijų susidarimo e, viename ar kitame konflikte. Taigi jūs paminėjote labai svarbų klausimą - saugumas ir kaip išvengti humanitarnės pagalbos darbuotojų mirčių. Kad juos apsaugotume, turime pasitelkti visomis, visas turimas priemonės. Be abejo, nes ES gali politinių lygmenių pasmerkti e, smurtinius veiksmus ir tarptautinės humanitarnės erdvės nesilaikymą. tai yra iš ankstinė sąlyga tam, kad mes galėtume dirbti. Aš esu pasirengusi labai atidžiai bendradarbiauti su komisijos vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė ponė Ashton, tam, kad aukščiausių politinių lygmenių galėtume pareikalauti iš ES pusės, kad būtų laikomasi tarptautinės e, teisės e, reikalavimu tarptautinėje humanitarnėje erdvėje, kad ten mūsų darbuotojai jausų saugesni. <coughs> Norėčiau paklausti, kokią darbo tvarkę numatytumėte tam savanorių korpusui kurti? Pane Jelve, Lisabono sutartyje pasakyta, kad mums tenka tas labai svarbus uždavinys. Aš sakau mums, nes aš dar sugrįšiu prie to pasiūlymo. Tas pasiūlymas turės būti pateiktas jūsų komitetui. Ir aš tikiuosi, kad tai bus galima padaryti iki 2011 metų. 2011 metai bus Europos savanorių metai. Aš norėčiau su parlamentu pasikeisti informaciją ir nuomonėmis ir su šio garbinguoju komitetu. Turėsime kartu aptarti galimybės, kaip įgyvendinti šį politinį pasiūlymą. La parole est maintenant à Madame Strifler. Pone Strifler. Oui, alors, euh, bon, vous dites... Euh... Jūs kelis kartus sakėte, kad humanitarinė tarptautinė teisė yra labai svarbi, kad jūs į vietą važiuosite žiūrėti, kas vyksta ir panašiai. Man tai atrodo visiškai normalus dalykas, nes ES e, prisėmė tam tikrus įsipareigojimus humanitarinėje srityje ir skatinant humanitarinę tarptautinę teisę. Jūs žinote, kad visi tie įsipareigojimai, tai yra žmogaus teisų pažeidimai, yra labai E, gausus, jų daug, situacija rimtėja. E, tad kokius sprendimus pasiūlysite, skatinant tarptautinę humanitarinę teisę ir su kokiais partneriais dirbsite. Pane Želiovė, žodis Jums. That... Aš įsivaizduoju, kad dar šiais metais būtų galima suorganizuoti didelę tarptautinę konferenciją dėl humanitarnės tarptautinės, hu, tarptautinės humanitarnės teisės. Apie tai aš kalbėjau su savo pirmtaku Lui Mišeliu. Manau, kad būtų labai gerai pakviesti visas suinteresuotas pusės. Kita veikimo galimybė būtų pabandyti įtikinti vis daugiau veikėjų bei organizacijų ir valstybių administracijų trečiosiuose šalise, kuriuoms teikiame pagalbą, geriau susipažinti su mūsų humanitarinės teisės principais ir tarptautinė humanitarinė teisė. Tuo pat metu norėčiau pateikti šį klausimą gynybos ministrų rėmaise, tarybos rėmose. Mano nuomonė, mums, valstybėms narėms, labai svarbu dalyvauti tame, toje kampanijoje, kai reikalaujama geriau laikytis humanitarnės teisės reikalavimų. Pone Štriflė, ar papildomas klausimas? Parolė ta madame de Kaiser. Pone de Kaiser žodis. Permettez-moi, madame. Pone paskirtoji komisarė, norėčiau sugrįžti prie gazos klausimo. Jūsų atsakymai manęs netenkina. Jūs pasakėte maždaug taip, kad mes turime dirbti aktyviau, mes turime e, vykti į vietą ir aš dirbsiu su e, vietiniais veikėjais. Ir Ferrero Valdner ir ponas Mišelis taip pat sakė, ar jūs, sakydama, e, aktyviau dirbti, norėjote pasakyti, kad tie žmonės dirbo nepakankamai aktyviai. Galbūt klausimas būtų toks, kad klausimas gazoje stringa ir aš norėčiau, kad jūs pateiktumėte analizę, kaip galima tą situaciją išspręsti. Pone Jeleva, prašau. Well that... Labai puikiai žinome, kad Jau daug metų tarptautinė bendruomenė ir daugelis suinteresuotų pusių, tarp jų ir tokie veikėjai kaip Luisas Mišelis bei Ferrera Waldner, bandė ten veikti aktyviai. Tai nėra, e, mes nepradedame dirbti nuo nulio. Bet ta krizė užsitėsi ir turim daryti viską, ką galime, kad padėtume. Niekas nesitikė, kad Europos komisija ar aš, kaip paskirtoji komisarė, galėčiau išspręsti visas problemas. Tai yra susijęs su mūsų humanitariniais veiksmais ir su tuo, kad mes negalim teikti humanitarnės pagalbos. Tas yra labai svarbu. O tais atvejais, kai mums pavyksta suteikti humanitarnę pagalbą, tai atneša labai daug naudos gazos gyventojams. Jūs turbūt žinote, esate girdėję apie tai, kokios iniciatyvos ėmėsi Europos komisija. Tai yra pinigai už darbą, cash for work. 95 procentai gazos gyventojų išgyvena iš mūsų humanitarnės pagalbos ir paramos. Todėl mes teikiame pinigus. Duodame tiesiog pinigų už darbą, kurį atlieka vietos gyventojai gyventojai, kurie valo miestus, pavyzdžiui, gyvenvietės, renka šiukšlės. Ir ta pagalba yra labai naudinga. Aš negaliu jūsų patikinti, kad visas problemas gazoje išspręsiu. Papildomas klausimas. Euh, Mane stebina tai, kad neišgirdau iš jūsų, ponė Jeleva, daugiau užuominų apie tai, kokius instrumentus galima panaudoti, darant didesnį spaudimą. Manau, kad čia tikrai yra įvairių veikimo būdų ir čia maniau, kad atsakysite į pono Liui Mišel klausimą, kai jisai klausė, kokius instrumentus pasiteik, pasitelksite ir kaip dirbsite su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Mes jau dabar naudojame stabilumo priemonę ir visomis kitomis galimybėmis, kurios leidžia stiprinti politinį dialogą. Tai yra komplikuotas procesas, padėtis yra tikrai sudėtinga. Anksčiau atsakydama klausimą aš jau sakiau, kad negaliu prižadėti išspręsti visas problemas. Niekas to negali pažadėti. Mums labai svarbu prižadėti ir užtikrinti, kad suteiksime pagalbą ir padėti žmonėms uh, su, sušvelninti tų žmonių kančias. Sugalvota yra daugybė priemonių, kuriomis galime naudotis, bet pirmiausia reikia politinės valios, kad problema būtų išspręsta. Ir jūs tą puikiai žinote, ponė. La parole est à monsieur Kastler. Ponas Kastler. Pone pirmininkė, ponė Jeleva. Nepaisant to, kad tarptautinė visuomenė dėjo labai daug pastangų, vis tiek varžoma ir spaudos laisvė, ir tikėjimo laisvė daugelį valstybių. Paskutinė turbūt galima pateikti pavyzdį Irako pavyzdį. Tarptautinė, e, atsiprašau, ES Lisabono sutartyje pasižada labiau apsaugoti žmogaus teises. O mano klausimas konkretus. Kaip jūs kaip komisarė galite konkrečiai prisidėti prie humanitarnės pagalbos teikimo klausimo ir ką Jūs galvojate apie galimas sankcijas ir sąlygas, kuriomis tas sankcijas galima taikyti. Ačiū už klausimą susitarimai su trečiosiomis valstybėmis yra labai svarbus instrumentas. Siekiant padaryti didesnę įtaką. Taip pat turiu omenyje didesnę įtaką humanitariniai pagalbai ir humanitarnės pagalbos teikėjams. Mano vienas iš prioritetų yra darbas vietoje. Minėjau ir kitus prioritetus. kad reikia gerinti mūsų humanitarinės pagalbos teikiamos ehm, kokybę. Ta galima padaryti pasitelkiant naujus metodus, tai jau sakiau jau minėjau, kad svarstome įvairias priemonės, tačiau taip pat turime ir e, geros praktikos pavyzdžių, sakykime, naujos technologijos, siekiant, už, siekiant um, užtikrinti didesnį mūsų darbuotojų saugumą, naujos įrangos naudojimas, visa tai gali būti panaudojama mūsų darbe. Mano tarnybos netgi sakė, kad yra nauja elektroninio audito sistema. Ta sistema dabar kuriama ir ją galima bus pasitelkti taip pat mūsų darbo kokybės pagerinimui. Ar norite pratesti savo klausimą? Taip, norėčiau sugrįžti prie paskutinio pavyzdžio. Krizės valdymo srityje galima pasitelkti ir nevyriausybinės organizacijas. Kaip manote bendradarbiauti su tomis nevyriausybinėmis organizacijomis įvairiose sityse? Atsakymas. Kaip žinote, mes tos humanitarnės pagalbos tiesiogiai neteikiame, ją teikiame per tinklą tam tikrą, per E, kuriame yra ir nevyriausybinės organizacijos. Mažiausiai 95 vietoje dirbančios nevyriausybinės organizacijos yra, jos labai glaudžiai dirba su vietiniais gyventojais, o be to jos generuoja be galo įdomias mintis, taip pat ir audito srityje. Tai yra puikia alternatyva mūsų E, visiems ryšiams. Nas Mitchell, ponė Jėleva, noriu užduosti klausimą apie tarptautinį bendradarbiavimą. Mano kolega Bermanas minėjo, kad trys komisijos nariai bus atsakingi už tai ir gali būti tam tikros sumaišties. Koks jūsų vaidmuo yra tarptautinėme bendradarbiavime? Ačiū. Pone Jėleva. Norėčiau Jūs patikinti, ponė Mitchell, kad erdvės sumaiščiai ar nesusipratimams nėra, nes mes e, jau daugelį kartų posėdžiavome prieš klausimų savaitę ir buvome susitikę taip vadinami toje užsienio ryšių komisarų grupėje ir aiškiai pasiskirstėme vaidmenimis ir įgaliojimais ir mes galime užtikrinti geresnį koordinavimą ir didesnį sklandumą. Tai yra labai svarbu. O kalbant apie mano konkrečius įgaliojimus šioje srityje, tai, tai būtų stiprinti bendradarbiavimą su regioninėmis organizacijomis, tokiamis kaip ASEAN, Mercosur bei daugeliu kitų. Tai labai svarbu, kai kalbame, pavyzdžiui, apie tarptautinės humanitarinės teisės gyvendinimą. Jei tylioji diplomatija nepasiteisina, turime kreiptis į regioninės organizacijas, prašyti jų pagalbos, padėti mums dėgiant priemonės, kurio, kurios leistų mums suteikti pagalbą, kurią norime suteikti. Uh, Daugeliu atveju mums reikia sustiprinti kaimininių valstybių gebėjimus, kad šios darytų uh, e, aptariamai šaliai įtaką ir su, sudarytų mums galimybę patekti į uh, krizės ar konflikto vietą. Som maintenant, non, il souhaite pas, souhaite pas. Très gentil. Bon. Donc nous avons. Taigi dabar Paskutinis papildomų klausimų raundas. Tie klausimai turėjo man būti perduoti raštu. Negavau nei vieno klausimo raštu, tačiau jeigu norite, pratesti savo klausimus poniai Jelevai ir patikti juos raštu labai prašom, dar skiriu tam keletą sekundžių. Atrodo, kad iš salės nematau signalų, kad būtų tokių klausimų, taigi baigsime klausimų ir atsakymų sesiją ir suteikiu žodį poniai Želevai, kad ji pateiktų galutinės pastabas. Penkios minutės. Madame la Présidente, honorable members, I want to... Gerbiami nariai, ponė pirmininkė, noriu padėkoti Jums už tikrai įdomias diskusijas. Man tikrai buvo įdomu susitikti su Jumis ir aš tikiuosi susitikti ateityje, jeigu būsiu patvirtinta. Kaip jau minėjau anksčiau, esu dirbusi Europos parlamente, e, buvau du kartus išrinkta į Europos parlamentą Bulgarijoje ir esu asmeniškai suinteresuota užmėgsti intensyvų glaudų dialogą su jumis. Žinau, kaip politika, kad dialogas yra labai svarbus ir vertingas. Dialogas ne tik su Europos parlamentu, bet taip pat ir su Europos piliečiais. Manau, kad turime padaryti daugiau, kad priartintumėme piliečius prie Europos Sąjungos. Tai turi tapti kitos Europos komisijos prioritetu ir esu tikra, kad parlamentas šį prioritetą palaikys. Ir šiame kontekste e, Lisabonos sutartis mums suteikia galimybę geriau rūpintis mūsų piliečiais bei piliečiais visais, kuriems reikia, prireikia pagalbos ištikus kriziai pasaulyje. Turime pasinaudoti galimybę įveikti atotrukį tarp Europos institucijų ir Europos piliečių. Turime parodyti jiems, kad mes Europos institucijos institucijose dirbame jų labui, tam, kad jie galėtų gyventi taikiai ir džiaugtis gerovę ateityje. Mūsų piliečiai parodė, kad jie palaiko ES humanitarinės mm, gelbėtojos vaidmenį. Tai atskleidžia draugybė apžvalgų. Taip pat tos, ap, tos apklausos atskleidė, kad žmonėms rūpi tai, kas vyksta pasaulyje ir tai, kas e, nutinka vargingiau gyvenantiems už ES ribų. Uh, Europiečiai gali didžiuotis tuo, kad e, daugybė žmonių pasaulyje puoselėja mūsų vertybės ir kad su, su, su Europos piliečių pagalba mes, Europos komisijos darbuotojai, galime, Europos institucijų darbuotojai, galime suteikti pagalbą. Mūsų žmonės nori, pasak, nori turėti galimybę pasakyti, su, ir, ir aš prisidėjau prie to, kad buvo užgesinti gaisrai, kad kažkam buvo išgelbėta gyvybė, arba vykdami užsienyje gali didžiuotis pamatę ES vėliavą virš kaimo, kurį nusiaubė gamtinė katastrofa. To nebūtų buvę įmanoma be mūsų institucijų darbo. Būtent tuo metu aš galėsiu sakyti, kad atlikau savo darbą. Kai įrodysiu Europos žmonėms ir visam pasauliu, kad europiečiams rūpi tokie dalykai, kad mes žinome, kaip tą rūpestį paversti praktinę pagalbą, kad taip galime atnešti viltį, išsaugoti orumą ir taip parodysime, kad Europos institucijos e, dirba petis petin ir kad mes galime didžiuotis vieni kitais. Tikiuosi galimybės dirbti draugę su jumis, kad kartu užtikrintume, jog tai ir vyktų. Ačiū. Ačiū visoms ir visiems už užduotus klausimus, ačiū paskirtai komisariai už atsakymus. Ir prieš posėdžio pabaigą norėčiau priminti, kad turime koordinatorių posėdį. Koordinatoriai vertins klausimus šiandieną už uždarų durų 8 val. ASPAG2 salėje. Posėdžio pabaiga visiems gero vakaro. Thank you.